May I ask you to take your seat? Prašau visus susėsti, kad galėtume pradėti mūsų posėdį. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Jei niekas neprieštarauja, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Ir iš karto perinu prie trečiojo darbo tvarkės klausimo pokalbio pinigų politikos klausimais su Europos centrinio banko pirmininku Marijo Dragi. Mėly kolegos, noriu pasisveikinti su Europos centrinio banko pirmininku Marijo Dragi. Tai antrasis e, pokalbis pinigų politikos klausimai 2019-aisiais, bet pirmasis per šią kadenciją ir pirmasis man kaip ekonkomiteto pirmininkiai. Bet tai paskutinis pokalbis pirmininkui Dragi, kurio mandatas baigėsi spalio 31-ąją. Mus pasiekiant informacija atskleidžia, kad eurozonoje e, lėtėja augimas ir augimo prognozės, e, dabar jos kitokios nei e, sausio mėnesį BVP nuo. E, 0,4 procentų augimo per pirmąjį ir ketvirtį sumažėjo iki 0,2 procentų e, per antrąjį ketvirtį. Kodėl e, Ar tai apsprendžia protekcionistinė politika ir geopoli, geopolitiniai veiksniai veikiausiai taip ir yra. Taip pat e, Europos, eurozonos pramonės sektorius susiduria su spaudimu. Tačiau augimo perspektyvos prognozes, e, įtako, prognozėms įtakos daro ir kainų E, perspektyva taip pat vidutinės trukmės infliacijos tikslas. Atsižvelgiant į tai, ECB valdančioji taryba prieš dešimtį e, dienų paskelbė išsamių e, priemonių rinkinių, kurių tikslas užtikrinti piniginį, pinigų politikos veiksnį. Manau, kad ponas Dragi daugiau apie tai pakalbės savo įžanginėme pasisakymė. Ekon komiteto koordinatoriai e, nusprendė pasiūlyti diskusijoms dvi papildomas temas. Vien, pirma iš jų tai pasauliniai e, struktūriniai veiksniai apsprendžiantis silpną infliaciją e, Euro, Europoje ir pasaulyje ir priemonės spręsti šią situaciją. Antras klausimas - pinigų politikos inova, inovacinės priemonės dėktos per e, pono Dragio pirmininkavimo laikotarpį. Mes atlikome parengiamą į darbą, e, pasitelkę ekspertus ir visi dokumentai yra paskelbti mūsų svetainė, bet žinoma, mes norime išgirsti ir ECB nuomonę. Ir požiūrį, kaip sakiau, tai paskutinis mūsų susitikimas su e, pirmininku Dragi. Čia esantis komiteto nariai, e, trečdalis jų yra anks, anksčiau dirbę e, parlamente, dirbę ankstesnė kadencijose. Todėl noriu pasidžiaugti konstruktyviais e, santykiais susiklošiusiais su mūsų komitetu ir per pastarusius aštuonis metus jūs bent 30 kartų buvote atėjęs į komitetą, atsakėte į 600 klausimų. Europos centrinis bankas yra nepriklausoma institucija, kurios sprendimai yra, turi e, įtakos Europos piliečiams ir įmonėms. Nebejoju, kad dialogas pinigų politikos klausimais yra iš ties ypatinga galimybė užtikrinti geresnį ECB e, ats, atskaitingumą. Noriu Jums pas, palinkėti visokiojo pasiekmės ateityje ir daugiau nebetidėliodama, noriu Jums įteikti ekon komiteto valdybos ir ekonomikos komiteto narių vardu šią sidabrinę lėkštę visų frakcijų išskyrus ID frakcijos vardu. Aplausos. Thank you. Thank you. Okay. Uh, before giving the floor to uh, Mr. Draghi. Prieš sutikdama žodį ponui Draghi, žinau, kad kai kurie nariai paprašė galimybės pasidaryti nuotrauką. Uh, pirmose eilėse salės. Geriausia tai būtų padaryti dabar. Va bene, così la facciamo. Sì, la facciamo con la... Okay. So, back to our work. Mr. Draghi, you have the floor. Prašau, pone Draghi, žodis jums. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už viską. Prieš pradėdamas savo pasisakymą, pagrindinį pasisakymą, gerbiami ekonomikos ir pinigų komiteto nariai, ponios ir ponai. Norėčiau visų pirma pasveikinti jūs visus su perrinkimu ir jūs, ponė pirmininkė, pasveikinti su paskirimu iš šio komiteto pirmininkės postą. Man malonu vėl susitikti su jumis naujoje kadencijoje, su šiuo parlamentu, ypač mano kaip ECB pirmininko um, darbo einant į pabaigą. Kaip jūs minėjote, ECB nepriklausomumo e, galimybės yra įtvirtintos ES sutartise ir taip pat tai susijęs su mūsų atsis, atskaitomybė. Europos parlamentas suvaidino svarbu vaidmenį užtikrindamas, kad ECB čia atskaitomybės užduotį įvykdytų. Mano kaip ECB pirmininko e, darbo metu man ši, šie susitikimai buvo labai naudingi. Kai pirmą kartą atėjau čia 2011 gruodžio mėnesį, eurozonoje buvo daug finansinio nestabilumo. E, buvo prasidėjusi antroji nuosmukio banga, dėl kurios e, e, buvo iškilusi ir de, defliacijos rizika. Eurozonoje daug kas pasikeitė nuo krizės laikų iš dalies dėl paramos, kurią užtikrino ECB vykdyta pinigų politika. Nedarbo lygis eurozonos šalise buvo 7,5 procento šių metų Liepos mėnesį, tai mažiausias lygis nuo 2008 Liepos. Per pastaruosius keletą metų ECB nekarta aiškiai ir ištingai parodė pasirižimą ir pasirengimą įvykdyti svarbiausius jam patikėtus įgaliojimus ir siekti pagrindinio tikslo kainų stabilumo, kaip numatyta sutartise. Šis pasirinkimas ir pasirižimas buvo labai svarbus susidorojant su e, ekonomikos krize ir e, bendro ekonomikos augimo sulėtėjimo rizika. Tokio pat pasiryžimo dvasia prieš porą savaičių ECB valdančioji taryba nusprendė imtis veiksmų dėl e, infliacijos silpnumo ir taip pat dėl mūsų, vardant mūsų tikslų. Esu pasirengęs aptarti šiuos sprendimus su jumis šiandien. Visų pirma, aptarsiu svarbiausius pasikeitimus eurozonos ekonomikoje nuo paskutinio uh, mūsų pokalbio šiame komitete. Paskui pristatysiu pinigų politikos sprendimus, uh, kuriuos priėmė valdančioji taryba, atsižvelgdama į ekonomikos prognozes, kaip prašė šis komitetas. Užbaigdamas pasisakymą apibendrinsiu pastarųjų aštuonių metų pamokas, kurios gali būti aktualios, svarstant politinius atsakus į mūsų laukiančius iššūkius. Po paskutinio mūsų, mano pasirodymo šiame komitete e, metų pradžioje eurozonos augimas stipriai sumažėjo, labiau nei mes buvome numatę. Tikra, tikrasis BVP augimas, kaip dabar prognozuojamas, sudarys 1,1 procentą 2019-aisiais. Tai reiškia, kad 0,65 procentais mažiau nei 2018 gruodžio mėnesį. Ir 1,2 procentais mažiau nei 2020-aisiais vėl E, tai sumažėjo 0,25 procentais lyginant su gruodžio mėnesio prognozėmis. Toks sulėtėjimas apspręstas e, silpnėjančios tarptautinės prekybos, e, nuolatinės nežinios aplinkoje dėl nacionalistinių politikų, politikos, nacionalistinės politikos ir geopolitinių veiksnių. Tai apsprendžia nuotaikas ekonomikos sektorijoje, ypač e, gamybos sektorijoje, kuris labiau orientuotas į eksportą ir kuriam daro įtakos išorės veiksniai. Šalis, kurių pramonės gamybos sektorius yra didelis, yra labiau neatsparios bet kokiems e, bendro pasaulinio ekonominio ciklo pakitimams. Pavyzdžiui, Vokietija. Ji sukuria 28 procentus eurozonos BVP. Tačiau E, tik 29 procentus papildomos e, e, eurozonos vertės. Ir Vokietija dabar ypač junta sulėtėjimo pasiekmes. Nors eurozonos paslaugų sektorius ir toliau išlieka atsparus, neturėtume manyti, kad jis ir toliau išliks gyvybingas ir kad jam neturės poveikio šalutiniai neigiami veiksmai. Taip pat išlieka rizika, kad kiti ekonomikos sektoriai nukenties nuo ekonomikos sulėtėjimo. Žvelgiant į priekį, remiantis pastaraisiais duomenimis, taip pat vertinant e, naujus eksporto sandorius, visa tai nesignalizuoja, kad ateityje augimas e, šoktels į priekį. Ir e, ekonomikos augimo prognozės e, bus, kol kas kalba apie sulėtėjimą. Taigi dėl tokios padėties eurozonos ekonomikoje projektuojamas infliacijos lygis nuolat, jau ilgą laiką buvo žemesnis nei e, ECB vykdančiosios tarybos vidutinės trukmės tikslas. Bendroji infliacija sudaro mažiau nei 2 procentus, o infliacija, kuri neapima labiau pažeidžiamų prekių ir maisto, e, sektorių sudaro maždaug 1 procentą jau ilgesnį laikotarpį. Grinoji infliacija yra silpna, nes e, dėl silpnesnės ekonomikos augimo prognozės e, tai atsiliepia ir kainoms. Pavyzdžiui, įmonės turi kompensuoti augančius darbo jėgos kaštus, pasinaudodamos turimą maržą, o ne perdodamos tą naštą vartotojams. Taip pat kalbant apie infliacijos augimo prognozes, tai tos prognozijos yra žemos. Nors defliacijos tikimybė išlieka ribota, e, kalbant apie e, infliacijos prognozes vidutinės trukmės laikotarpiu, tai tos vertės netitinka mūsų tikslų, mūsų infliacijos tikslų po, mano paskutinio, po mūsų paskutinio susitikimo mes e, sumažinome infle, infliacijos prog, e, prognozes. Visų pirma 2019 kovo mėnesį ir paskui dar kartą rugsėjo mėnesį. Taip yra dėl silpnėjančios ekonominės veiklos ir žemesnių energetikos kainų. E, Infliacija sudarys 1,2 procentus 2019, 1 procentą 2020 ir 1,5 procentus 2021. O tai gerokai mažiau e, vykdančiosios tarybos tikslo. Tai yra arti 2 procentų, bet mažiau negu 2 procentai. Taigi, kaip prieš dvi savaitės vykdančioji taryba posėdžiavo, e, E, konstatavome, kad sulėtėjimas yra didesnis nei manėme, kad išlieka e, nuolatinė tolesnio sulėtėjimo rizika ir kad e, infliacija nepasiekia mūsų tikslo. Ryštingas pinigų politikos atsakas buvo būtinas. E, įgyvendindami mūsų suteiktus įgaliojimus patvirtinome visapusišką priemonių rinkinį, kad pasiektume, jog infliacija, e, kad infliacijos kitimas atitiktų mūsų tikslus, kad tai vyktų nuosekliai. Palūkanų norma nuo 0, nuo 0, minus 0,40 procentų sumažinta iki minus 0,5 procentų kita palūkanų norma tai e, atrama trumpalaikiams palūkanų normams. Tai e, yra atspirties taškas daugeliu finansinių priemonių. Daugeliu finansinių priemonių. Taip užtikriname geresnės e, skolinimosi sąlygas gyventojams ir verslui. Negatyvios palūkanų normas skatina bankus skolinti realiai ekonomikai, o ne rinktis likvidumą. Taip pat tai, e, tai palanku ir turto supirkimo programai. E, sumažinę palūkanų normą Taip e, pat sustiprinome ateities gairias mūsų ekonomikos politikai. Konkrečiai mes patikslinome, jog manome, kad kalbant apie mūsų palūkanų normos politiką, tai ji, jo, ji išliks tokios pat, ar tokio padydžio, arba net sumažės, e, siekiant, kad infliacija būtų žemiau nei 2 procentai, bet arti 2 procentų. Ir tai nuolatos atsispindi e, bendroje infliacijos dinamikoje. Šios gairiais e, siunčia aiškę žinę dėl palūkanų normų perspektyvos ir mūsų politika taip susijęma su griežtesnėmis sąlygomis vertinant infliacijos dinamiką. E, vykdančiosios tarybos tai e, pareiškimas, kad mes norime, jog infliacijos lygis būtų pakankamai arti 2 procentų, bet mažesnis nei 2 procentai, e, atspindi mūsų Liepos mėnesio išvadas, kad projektuojama infliacija pastaruoju metu yra per žema, yra netitinka valdančiosios tarybos vidutinės trukmės tikslo. Nors naujai parengtos gairės atspindi įprastinę ECB e, politikos, pinigų politikos programą, mes akcentuojame, kad kad palūkanų normos e, normal, normalizavimas gali vykti tik tada, kai mes nuosekliai pradėsime eiti link vidutinės trukmės tikslo šioje srityje. Gyvybinga, užtikrinti gyvybingą konvergenciją. Tai reiškia, kad vykdančioji taryba nori būti tikra, kad konvergencijos mm, procesas yra pakankamai brandus ir realistiškas prieš pradedant kelti palūkanų normas. Tai susiję, infliacijos prognozės e, susiję su infliacijos din, dinamika. Mūsų pat, patikslintos gairės turėtų padėti sumažinti nežinę apie palūkanų normų e, perspektyvas e, vidutinės trunkmės laikotarpiu ir užtikrinti, kad finansinės sąlygos atitiktų infliacijos dinamiką. Be to, E, išlaikydami tokias palūkanų normas, mes akcentuojame, kad prireikus dar turime erdvės toliau sumažinti palūkanų normas. Taip pat nusprendėme iš naujo pradėti turto supirkimo programą. 20 e, milijardų eurų per mėnesį mastu nuo lapkričio. Šis turto supirkimas bus vykdomas tol, kol bus būtina uh, E, sustiprinti mūsų palūkanų politikos e, koreguojamai poveikį, poveikį prieš pradedant kelti atslabai palūkanų normas. Be to, mes pakartojame savo ketinimą ir toliau reinvestuoti e, mokėjimus iš e, vertybinių popierių, kur, kuriems sueina išpirkimo laikotarpis, iš, išpirkimo terminas ir darysime tai tol, kol bus būtina, kad užtikrintume palankės likvidumo sąlygas ir pakankamai e, monetarnės akomodacijos. E, turto supirkimo programa ir reinvesticijos e, programa turėtų e, padėti e, finansuoti verslą ir e, ūkius e, eurozonoje. Be to, e, sušvelninti su, sušvelninti grėžtėjančią ekonominę situaciją, kurią galėtų sukelti e, mūsų politika. Be to, e, turto supirkimo programa taip pat siunčia žinę, kad mes esame įsipareigoję pasitelkti visas priemonės, siekdami pasiekti mūsų tikslo, tai yra kainų stabilumo. Pat kaip papildoma priemonė prie ką tik pristatytų politikos priemonių, kaip pristačiau, mes nusprendėme e, pakeisti Taltrau pro, e, programos aspektus, apie, kur, apie kurią paskelbėme birželio mėnesį. Bankai gali gauti ilgalaikį finansavimą mažesnėmis palūkanomis e, su tolimesne išpirkimo data. Tai reiškia, kad mūsų e, koregavimo politika perduoda finansavimo kaštų perima finansavimo kaštus iš ūkių ir įmonių. Be to mes paskelbėme apie dvi pakopę e, atlyginimo už atsargą sistemą, pagal kurią bankų perteklinės atsarg, atsargoms nebus, taikomos, e, negatyv, nebus taikoma negatyvi palūkanų norma. E, E, dvi, kapo, dvi pakopė sistema turėtų padėkti siekti balanso ir sušvelninti galima bankų neigiamą elgesį dėl negatyvių palūkanų normų. Eurozonai reikia, kad finansiniai tarpininkai ir toliau būtų aktyvus e, pinigų perdavime ir e, naujoji dvipakopė sistema turės užtikrinti bankų gebėjimą toliau teikti, uh, siūlyti paskolas var, uh, vartotojams, jiems palankiamis sąlygomis. Šie įvairūs, šios įvairius elementus taip pat uh, papildys uh, palankios finansavimo sąlygos verslui ir ūkiams. Uh, tai užtikrins investiciją ir vartojimą. Taip pat sieksime, kad e, infliacijos dinamika e, padėtų mums siekti mūsų tiklos, tikslo, tai yra konvergencijos. Be to, pinigų politika turi išlikti e, švelninant ir koreguojant ilgesnių laiko tarpą tos priemonės, kurių per, ėmėmės per praėjusi susitikimą, pažymė mūsų pasirižimą ir pasirengimą E, teikti reikalingą piniginį stimulą siekiant kainų stabilumo tikslo. Vertinant priemonės, kurių ėmėsi ECB per pastarąjį dešimtmetį, jos buvo sėkmingos, e, užkartant kelią deflecijos rizikai, atkuriant e, pinigų politikos perdavimo mechanizmo funkcionavimą. Tačiau ECB neveikia vakum. Ir kita, e, kitokia ekonominė politika taip pat yra labai svarbi. Noriu prisiminti apie pirmąjį savo susitikimą šiame komitete 2011-aisiais. Tuo metu Tada pusė, savo... pusė mano įžanginės kalbos e, buvo skirta Europos e, ekonomikos ir pinigų sąjungos funkcionavimui ir poreikiui kitiems ES politikos kuriems imtis veiksmų. Tuo aš baigsiu savo pasisakymą, pabrėždamas, ką mes išmokome, ko mes išmokome per pastaruosius aštuonerius metus. Aš tikiuosi, kad tai leis išspręsti ateityje iškilsiančius uždavinius. Palygindami reagavimą į krizę eurozonoje su kitomis pažangomis e, ekonominėmis valstybėmis, akivaizdžiai galime pasakyti, e, kad buvo galima pas, kitose valstybėse pasiekti geresnę makroekonominės politikos kombinaciją e, dėl to, kad buvo imtas ryštingų veiksmų ir fiskalinėje, ir finansų srityje. Valdyba tada pakartojo, kad mes esame pasiryžę užtikrinti, kad infliacija artėtų prie mūsų tikslo tvariai, subalansuotai ir kad mes galėtume išlikti pasirengę pakoreguoti visas turimas priemonės. Tuo pat metu geresnis politikos mišinys, įskaitant finansinės priemonės, struktūrinės reformas ir prudensinės priemonės, gali leisti padėti greičiau ir tikslingiau pasiekti mūsų galutinius tikslus. Kitaip tariant, mes ir toliau vykdome nuseklę ekonomikos politiką Ir e, todėl labai svarbu išlikti labai akiliems ir pasinaudoti visas egzistuojančias mikro ir makropolitinės priemonės. Ir apie tai aš daugiau kalbėsiu per klausimą, kai kalbėsiu apie e, kaip, kaip Europos centrinio banko pirmininkas. E, teisinė aplinka turi būti gerai suprantama, žinant, e, kad e, nuo pat 90-mečio e, keičiasi tendencijos, jos nėra unikalios eurozonai. E, E, didelė dalimi tai nulėmė daugelis struktūrinių faktorių, pavyzdžiui, produktivumo augimo sulėtėjimas ir tai galima susijęti su ambicinga struktūrinių e, reformų darbo atvarkė. Kitaip tariamas, mums reikia nuseklios e, ekonomikos zonos eurozonoje, mes turime sustiprinti savo politikos, pinigų politikos efektyvumą. Todėl valdyboje buvo pasiektas konsensusas, kad uh, fiskalinė politika turi ženkliau prisidėti. Žinodami, kad e, yra prognozių, jog ekonomikos augimas lėtės ir e, rizika e, ekonomikos smukimo tik didės. Vyriausybės, kurios turi fiskalinės erdvės, susiduria su lėtėjimo grėsme, todėl jos turėtų efektyviau ir skubiau veikti. Kada fiskalinis tvarumas bus užtikrintas, e, galimas efektyvumas pritaikant kontraciklinės fiskalinės politikos priemonės, bus sustiprintas e, toje aplinkoje, žinant, kad e, fiskaliniai daugikliai bus didesni e, toje aplinkoje, kur palūkanų normos mažesnės. Kitas didelis skirtumas, lyginant su kitomis pažangiamis pinigų sąjungomis, kaip, pavyzdžiui, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, buvo tas, kad trūko centrinės fiskalinės priemonės, kad mes galėtume kontracikliškai federalinių lygmenių veikti. Aš visiškai pripažįstu, kad iškyla daug politinių sunkumų, kuriant tokią priemonę priemonę eurozonoje. Tokių pat sunkumų egzistuoja ir tada, kai mes kalbame apie bankininkistės sąjungos užbaigimą ir tikros kapitalo rinkos sąjungos įsteigimą. Tuo pat metu mes turėtume išlikti visiškai pasiryžę siekti tikros ekonomikos ir pinigų sąjungos. Turime nekreipti dėmesio į tai, kad Europos pinigų, atsiprašau, jeigu nekreipsime dėmesio į tai, kad reikia EMU institucinės e, silpnasias spragas užpildyti, tada mes susidursime su dar didesniais sunkumais. Kaip aš prieš aštuonerius metus šiame komitete sakiau, mes turime labai aiškę trajektoriją ateities evoliucijai parodyti, kalbėdami apie ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ir taip mes turime suformuoti ir piliečių, ir finansų rinkų lūkesčius. Dabar aš norėčiau pažvelgti į tolimesnę perspektyvą ir mm, pažiūrėti, ko mes galime išmokti iš praeities klaidų. Eurozona neturėjo o, tokios geros fiskalinės politikos reakcijos kaip kitos pažangios ekonomikos. Tačiau ECB reakcija buvo suderinama su kitų stambių valstybių centriniais bankais. Dėl to, kad ECB yra nepriklausomas, jis galėjo pritaikyti savo politinės priemonės ir atitinkamai reaguoti e, Tos nepriklausomybės išlaikimas padės ECB prisitaikyti ir prie ateities aplinkybių ir užtikrinti visų priemonių efektyvumą. Tai yra dar svarbiau galvojant apie centrinio banko nepriklausomybės m, mm, aktualumą. Ir tam e, vis daugiau iššūkių metama visame pasaulyje. Kaip aš jau įžanginėje kalboje sakiau, geriausias būdas užtikrinti ECB nepriklausomybę yra užtikrinti Centrinio banko deramą atskaitomybę. Per pasarosius aštuonerius metus mūsų atskaitomybės praktika pasikeitė ir kaip ponė pirmininkė ką tik sakė, ji E, tapo aktyvesnė, nes buvo prašoma griežtesnės e, parlamentinės kontrolės po to, kas įvyko per krizę. Aš visuomet džiaugiausi šio parlamento sugebėjimu reaguoti į piliečių prašymus, e, paramą, susirūpinimą ir atspindėti piliečių lūkesčius konstruktyviai per mūsų diskusiją su jumis. Aš noriu jums visiems už tai padėkoti už tai. Esu įsitikinęs, kad šis parlamentas ir ypač šis komitetas ir toliau tęs gerai pradėtą darbą. Per mano e, kaip ECB pirmininko kadenciją tai savo ruoštų dar labiau sustiprins ECB veiksmų e, efektyvumą ir piliečių pasitikėjimą ES projektu. Ačiū uždėmesi ir aš dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponė. Thank you, Mr. Draghi. Labai ačiū, ponė Dragi. O dabar pereisime prie klausimų. Turiu visą sąrašą kalbėtojų. Klausimų ir atsakymų skiriamos penkios minutės. Markus Ferberis, pirmiausia, iš APP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu neprieštarausite, pasisakysiu vokiškai. Pirmiausia, aš APP frakcijos vardu noriu nuoširdžiai Jums padėkoti Aš nekalbėsiu itališkai, nes skambėsiu tikrai keistokai. Taigi EPP frakcijos vardu didžiulė padėko už visą bendrą darbą per praėjusius aštuonerius metus. Prisimenu, kai tą pirmąjį klausimą, e, prieš jums pradedant eiti ECB pirmininko pareigas, manau, e, visi suvokiame, kad nebus lengva uh, ir suvokame, kokių sprendimų nusimato. Tikrai ačiū, kad jūs nuolat atvykdavote pas mus ir pagrįstavote savo sprendimus, kadangi kalbėjote apie užpraeitos savaitės monetarnės politikos sprendimus, tai norėčiau pakomentuoti jūsų sprendimą turto supirkimo programą atnaujinti Nemažai didelių centrinių bankų pasisakė e, prieš, sprendimas nebuvo vienbalsis, jeigu mes esame gavę teisingą informaciją, o aš tuo esu įsitikinęs. Abejojame, ar turto supirkimo programa, obligacijų supirkimo programa, turint omenyje infliacijos pokenčius ir ūkio situacija yra būtina. Todėl kodėlgi jūs nepaisant susiskaldimo valdytojų taryboje nusprendėte atnaujinti programą. Jūs įgi suprantate, kad e, ponios Lagard, kuri nuo lakryčio pirmosios perims jūsų postą, galimybės apribojote. Turime suvokti, kad infliacija ir infliacijos lūkesčiai eurozonoje, nors pinigų politika yra e, ultra laisva, nesikeičia. Todėl klausimas, kodėlgi nedavė naudos jūsų pastarojusiais metais e, priemonės, kuriuo ėmėtės, kad e, infliacija pasiektų užsibrėžtą 2 procentų tikslą. Dėkui. Really First, why... Ačiū. Taigi uždavėte du klausimus. Kodėlgi mes priemėme tuos sprendimus ir antra, ar esame tikri, kad duos naudos sprendimai, nes infliacija yra žemesnė nei mums norėtųsi. Per savo įžanginį pasisakymą aš jau iš dalies kaip ir atsakiau, bet patikslinsiu, šiandieninė padėtis yra tokia, e, auga nominalus e, nominali alga daugiau nei vidurkis, darbo rinkos situacija gerėja, matome, kad lūkesčiai taip pat atrodo neblogi. Nedarbo lygis žemiausias nuo 2008 metų. Tie faktoriai mus įtikina, kad anksčiau ar vėliau infliacija pasieks užsibriežtą tikslą. Jeigu pažvelgsime į ateitį ir į ekonomikos prognozes matome, kad jos nuolat prastėja. O jeigu grįšime į 18 gegužę, kai kas, kas nepalaikė mūsų sprendimų, minėjo, jog prognozės silpnėja dėl laikinų faktorių. Tuo pat mus informavo, kad tie laikini faktoriai užtruks kiek ilgiau nei tikėtasi, o dabar geopolitinis netikrumas ir prekybos įtampa susitelkė ties konkrečiais faktoriais, kurie yra pač aštrus atskiroms valstybėms. Temperatūra po truputį krenta, 17 metai buvo neįliniai augimo prasme ir matome, kad nedidelis augimas arba augimo silpnėjimas užsitęsė. Užsitęsė ilgiau nei tikėtasi ir stipriau nei tikėtasi, nei prognozuota prieš kokius devynerius mėnesius. Atitinkamai ECB keičia savo augumo prognozę, tą darėme ne kartą, tai yra pirmoji priežastis, kodėl ECB valdytojų taryba nusprendė imtis veiksmų. Antroji priežastis - infliacijos prognozė dabartinė pelningumo norma jau atspindi lūkesčius būsimųjų politikos sprendimų. Nepaisant to, 1,5 procento infliacija iki 21 metų. Numatoma, iki, tų metų, iki būtent tų metų mes teikiame prognozes ir tai yra daug mažiau nei mūsų tikslas. Reikia veikti jeigu nieko nedarytumėme, tai ilgalaikės prognozijas dar reiktų mažinti ir tai pažeistų mūsų įgaliojimus užtikrinti kainų stabilumą. Tai yra pirmasis atsakymas. Antrasis. Kodėlgi jūs e, darote tą patį, nors šios priemonės nedavė naudos? Na, grįžkime šiek tiek į praeitį. Atsakysiu jums netrukus, tačiau prisimenu man skirtas laikas jau baigės, matau, tačiau gal minutę dar rasite atsakymui. Prisiminkime 14 metus. Pirmą kartą buvo užsiminta gruodį, kad bus programa, tada deflecijos tikimybė buvo 30 procentų, o inflecija buvo minus 0,6 procento. Nuo tada pasistumėta į priekį tikrai neblogai, nedarbo lygis žemiausias nuo 8 metų, primenu, O bendrais e, bruožais galima sakyti, kad per šešerius metus, šiek tiek mažiau nei šešerius metus, sukurta 11 milijonų naujų darbo vietų, tai yra daugiau negu JAV. Aš e, tikrai tikiu, kad prie to prisidėjo monetarinė politika, nes šiais metais, apie kurios kalbu, e, būtent ji buvo aktie, aktualiausia. O dabar geopolitinis netikrumas, kiti faktoriai prisidėjo prie to, kad infliacijos lygis nepasiektas. Taigi vėl imamės priemonių, kurios davė naudos ir kurios mus įtikina, jog bus pasiektas 2 procentų lygis. Dabar esant frakcijoje. Juanas Fernandas, prašom. Labadiena. Norėčiau savo frakcijos vardu uh, padėkoti Jums už pastarųjų kelių metų bendradarbiavimą. Aš dar nedirbau čia, kuomet Jūs pradėjote dirbti šiame poste. Ne tik kaip kolega Ferber, bet e, bendradarbiavimas vyko iš tikrųjų laikantis ECB numatytos nepriklausomos institucijos mandato. Norėčiau pakalbėti apie pinigų politikos pagrindą E, nuo 2000, vykdoma nuo 2013 iki dabar jūs veikiate pinigų politikos kontekste, bei taip pat išradote kai kurių dalykų. Pastaruoju metu buvo pradėta kalbėti apie kainų stabilumo tikslo asimetriją. Ta asimetrija nėra iki galo išaiškinta, patikslinta. Akademiniuose, e, akademinėme pasaulyje teigiama, kad e, kainų stabilumą reikia palaikyti ne per infliaciją, bet per kitas priemonės. Galbūt e, kalbant apie turtą, nekilnojamą turtą, reikėtų taikyti mm, platesnius su kainas jėmus kriterijus. Kaip su skaitmeninė e, valiuta, ar ECB leis, galbūt leis piliečiams turėti tokias sąskaitas ir praplėsti pinigų politikos priemonės nes jau atrodo, kad visos priemonės e, išsemtos, jų, jų tam jų lieka vis mažiau. Ir ar busimoji banko pirmininkė peržiūrės šį, šią sistemą pinigų politikos? Ir noriu kalbėti ne apie pastarųjų kelių savaičių sprendimus, bet paklausti ateities perspektyvos. Kaip Jūs matote Europos pinigų politiką per kitus kelis metus? Ačiū. Tai sudėtingas klausimas ir visų pirma. Pirmiausia, e, simetrija yra pabrėžiama ir tai yra mūsų reagavimo funkcijos pagrindinė ypatybė. E, kainų stabilumo apibrėžime numatyta, kad tai turi būti mažiau negu 2 procentai, bet netoli 2 procentų. Ir greičiausiai mes pasiteltume tam tikrą e, suvokimą, kad reikėtų energingiau reaguoti į palūkanų infliacijos normas, kurios viršyje 2 procentus. E, mažiau mes reaguojame, kai mažiau negu 2 procentai. Taigi mūsų bendra mintis yra tokia. Reikia sukurti tam tikrą pasipriešinimą aukštesnė infliacija ir tai reakcija turi būti aktyvesnė negu mažos infliacijos atveju. Toks būtų mano paaiškimas. Dėl simetrijos aš noriu pasakyti, kad mes veikiame su tokiu pat ryštingumu, su tokiais pat įsipareigojimais, ar būtume mm, virš normos ar mažesnės e, normos. Kaip sakiau, mūsų infliacijos tikslas yra 0,5 2 procentai, nedaugiau kaip 2 procentai, arti 2 procentų. Iš esmės tai reiškia, kad infliacija gali viršti 2 procentus arba gali būti mažesnė negu 2 procentai. Tarp kitko, tai nėra kainų lygio tikslas. Iš esmės tai reiškia, kad mes turime veikti su tokiu pačiu ryštingumu. Labai sunku būtų pasakyti, kaip pinigų politika e, susiformuos ateityje. E, vienas dalykas, kurį aš manau labai aiškiai pabrėžiau savo žanginėje kalboje, yra tas, kad pinigų politika yra atlikusi savo funkciją ir toliau tą darys. Kai aš e, teigiu, jog fiskalinė politika turi atlikti aktyvesnį vaidmenį, aš visai nenoriu pasakyti, kad pinigų politika jau išnaudojo savo potencialą, savo priemonės ar savo efektyvumo potencialą. Uh, visai ne pinigų politika ir toliau veiks, bet jeigu fiskalinė politika bus įgyvendama aktyviai, tada pinigų politika veiks greičiau ir mažiau pašalinių padarinių bus sukurta. Būtent e, dėl to mes nuolat stebime padėtį. Ačiū. Luis Garicano. Luis Garicano. Renew Euro frakcija. Ačiū, ponė Dragi paskutinį ska, jūsų pasisakymas Europos parlamente, todėl aš noriu Jums padėkoti už tai, kad išgelbėjote eurą 2012 metais, kai rinkos atakavo euro. Lankaster rūmose 12 metų Liepos 26 dieną jūs pasakėte, kad ir kas bebūtų, e, e, mes turime e, sukurti visas aplinkybės, kurios padėtų bendrai, politikai, bendrai valiutai išlikti. Ir aš visų kolegų vardu noriu padėkoti Jums už tai, ką padarėte. Kita vertus, aš suprantu, kad niekas nenori, kad e, būtų valiuta, kurią reikia gelbėti. Savo įžanginėje kalboje antrojoje dalyje e, sakėte, kad eurozona išlieka struktūrinių silpnųjų grandžių. Ir norėčiau paklausti, Kaip sakėte, yra dalykų, kuriuos reikia nuveikti, kad išvengtume krizių ateityje, kad nereikėtų eurozonos vėl gelbėti. Ir šiuo metu yra numatyti keturi dalykai, kurie iš jų yra komitete, svarstomi kiti komisijoje. Aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šiek tiek tai, kokie jūsų prioritetai ir tokių iniciatyvų pakanka ar panašiai. E, bendroji e, indėlių draudimo sistema. Komitete dabar apie tai kalbama, mūsų komitetas apie tai svarsto. Kitas dalykas - eurozonos bendrasis turtas. E, apie tai e, yra kalbėta, parlamentas jau patvirtino, taryboje dabar užstrigo tas klausimas, kitas dalykas. E, biudžeto metai ir galimas pakartotinis draudimas, ar jūs manot, kad tai yra svarbu? Ir dar vienas dalykas, ar reikėtų geri, labiau federalinio ligmens kontraciklinės politikos, Europos lygmens saugos politikos, ponia von der Leyen apie tai kalbėjo. Ir galiausiai, kaip mes uh, E, suverenų e, bankų portfelį apsaugosime, kas jūsų nuomonė yra manoma. Taigi mano klausimas būtų toks. Kaip gelbėsime padėtį ir kas iš tų išvardintų prioritetų jums atrodo svarbiausi. Dar galutinis pastebėjimas. Daugelį iš mūsų rūpi viena didelė eurozonos valstybė, kurią jūs puikiai žino, pažįstate - Italija. 30 metų ten neužfiksuoto augimo. Kas ten vyksta? Kodėl Italijoje nestibimas ekonomikos augimas? Ką jie reikia padaryti, kad pradėtų ekonomika auti? Greičiausiai tai yra didžiausia eurozonos rizika na, dabar. Thank you. Now, Ačiū. Pabandysiu atsakyti į pirmąjį klausimą. Visiškai akivaizdu, kad pažanga nuo jūsų minėtojo 2012 metų, kuriant ekonomikos ir pinigų sąjungą, e, buvo pakankamai ženkli. Labai svarbu e, pabrėžti, kad egzistuoja silpnųjų taškų, bet e, apie tai kalbėdami nepamirškime, kad ir ženklios pažangos pasiekta. Pagalvokim vien apie tai, kad 2012 m. birželio mėnesį e, Europos vadovų taryboje buvo paskelbta apie Europos bankininkystės sąjungą, taigi saliginai per trumpą laiko tarpą jau yra padaryta daug. Ir e, per 6-7 mėnesius reikėjo pabaigti tai, kas jau buvo pradėta reikėjo sukurti galutinę bankininkystės sąjungos sistemą, reikėjo sutvarkyti draudimo e, sistemą. Ir turėjo būti tam tikrų dalykų, kurie uh, turėjo tapti labiau operatyvus. Taip pat yra dalykų, kurių uh, dar trūksta uh, gelbėjimo, pavyzdžiui, bankų procese, kalbėjome apie likvidumą ir gelbėjimą. Uh, ir reikėjo pirmiausia patvirtinti tai, kas buvo nuspręsta. Kitas dalykas - kapitalų rinkos sąjungos sukūrimas. Tas projektas, mano nuomonė, yra pats svarbiausias. Dažnai mes kalbame, kad reikia, jog euras atliktų svarbesnį vaidmenį tarptautinėje arenoje. Ir atrodo, kad keliame iniciatyvų, uh, kad euras toks taptų. Tačiau pirmiausia, mes turime sukurti kapitalo rinkas. Kai patys savęs klausime, kodėl doleris to yra toks matomas tarptautinėje arenoje, ogi todėl, kad yra kapitalo rinka ir yra labai aiškus saugus turtas. Visi tie elementai e, susieina į vieną paketą. Tas paketas yra sudėtingas, jam sukurti reikia daug laiko, bet pirmiausia, kaip visada, reikia padaryti tai, kas jau yra patvirtinta arba sukurta. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kapitalo rinkų sąjungą. Turime kalbėti apie nacionalinių nemokumo įstatymų suderinimą. Tai yra vienas iš svarbiausių darbų, kuriuos turėtume įveikti. Kiti žingsniai irgi labai svarbus. Tačiau akivaizdu, kad jie ir e, ambicingesni, taigi laiko daugiau reikės. Ir vėlgi čia, kas yra svarbiausia, Tie žingsniai yra svarbus ne tik ilgalaikiam ekonomikos ir pinigų sąjungos sukūrimui, jie yra labai svarbus ir stengiantis skatinti pasitikėjimą verslu, e, šeimų ekonomiką, kad galėtume pasiekti teigiamo poveikio nedelsiant eurozonos ekonomikos padėčiai. Kiti jūsų įvardinti žingsniai bendro saugaus turto egzistavimas, e, pakartotinio draudimo mechanizmas, eurozonos biudžetas ir panašiai. Tai yra pamatiniai elementai, bandant įveikti pinigų sąjungos silpnasias pusės pasaulyje nėra nei vienos pinigų sąjungos, kuri neturėtų fiskalinės politikos. Taigi turime pasakyti, kad pažangos yra padaryta daug, eurozona ir pats euras dabar yra žymiai stipresni, visuomenės, e, visuomenės akise euro reputacija yra geriausia, bet kada istorijoje visos nuomonių apklausos tai patvirtina. Bet, kaip aš jau sakiau, reikia dirbti ir tai galime, e, negalime padaryti per trumpą laiką politinėje mm, scenoje. E, tam reikės labai ilgo laiko tarpo, todėl politinis ryštas yra labai svarbus. Kitas klausimas - labai sudėtingas. E, reik, jis yra susijęs su daug įvairiausių aspektų, kad aš galėčiau jums atsakyti e, iš šios tribūnos ir dabartinėme etape. Ir tai pasakytina ir apie Italiją, bet ir apie e, daugelį kitų valstybių iš esmės tai yra susijęs su struktūrinių reformų darbo atvarkė. Kiekviena valstybė turi savo struktūrinių reformų darbo atvarkę. Ir nebūtinai tos reformos nustato, koks bus biudžetas. Struktūrinės reformos yra žymiai platesnio platesnė koncepcija, žymiai platesnė kategorija. Paprastai tai apima žymiai daugiau. Dažnai galvojama, kad reikia reformuoti darbo rinką. Taip, tai gali būti svarbu vienam ar kitam etape, bet pirmiausia, reformuokime produkto rinką, padidinkime konkurenciją, tai yra svarbiau. Ir atitinkamai greičiausiai reikėtų tą padaryti prieš uh, darbo jėgos rinkos reformą. Lygiai tą patį turim kalbėti apie teismų sistemos reformą, švietimo sistemą, mokslinių, mokslinių tyrimų sistemą. Kiekviena valstybė tą turi daryti, jeigu nori uh, kad e, ekonomikos augimas taptų prioritetiniu, kaip kad turėtų būti. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Filip Lambert žaliesiems. Was, uh, just... Ačiū. Aš buvau išrinktas, e, nau išrinktas e, parlamento narys, kai jūs tik tai sėdote į ECB pirmininko kėdę, tai mes tarsi kartu pradėjome savo darbus, jūs pakeis ponė Legar ir ačiū Jums už Jūsų darbą Europai, kad ir buvo klaidų, kad ir ne viskas tobula. Akivaizdu, kad be eurozonos, be euro viskas būtų baigėsi didžiulę katastrofą, todėl niekas negali jūsų apkaltinti nerištinkumu. Aišku, tai nereiškia, kad sutarėme visais klausimais, manau, tą suprantate. Jūs e, paskandinote krizę po likvidumo tsunamių ir tuo pat metu po likvidumo e, tsunamių paskendo pati mm, finansinė sistema. Jūs sako, kad, kad viskas yra efektyvu ir efektyviau. Mes galvojame kiek kitaip apie efektyvumą, nesakau, kad nedaro, bet sakyčiau, kad galėtų daryti kitaip. Mes žiūrime į lygybę, į ekologinį pėdsaką, į kitus elementus, tai matome, kad finansų sektorius nėra pats efektyviausias finansų srautų perskirstytojas. Tarsi po finansinės krizės turėjo būti pasimokęs, bet dėja taip nėra. Jūs žinote, kad yra tas helicopter money savoka, iš pradžių jūs e, nežinote, kokia turi būti ta fiskalinė politika, paskui e, buvo atlikti tyrimai, kurie įrodė, kad jūsų politika yra fiskalinė politika. Norėčiau su tuo susipažinti, tačiau iš tiesų tas pinigų dalymas daugiausia pasiekė turtinguosius. Žinau tas, kad quantitative easing tarsi uh, buvo pagristas, nes jeigu to nedarysime, tai bus blogesnė ekonominė situacija, padidės neligybė, tačiau jeigu alternatyva yra nieko nedaryti arba quantitative easing, tai būtų galimybė quantitative easing, tą kiekybinį skatimą atlikti įvairiausiais būdais ir čia reikėjo daugiau dėmesio lygumo, lygybės užtikrinimų už skirti, Taigi noriu paklausti apie investicijas į kovą su klimato kaita, geresnį ekologinį pėtsaką. Jūs sakote, kad tarsi tai ne man nuspręsti, bet jūs matote, kad pinigai pasiekė tas vietas, kur kurios iš tiesų kenkia kovai su klimato kaita. Norėčiau jūsų komentarų dėl to. Ačiū. dėl turtinės neligybės. Apie tai diskutavome ne kartą. Yra tikrai gerų įrodymų, kad QE, kiekybinis skatinimas, pagerino situaciją, nes sumažino nedarbą, kas yra be nesvarbiausia neligybės priežastis. Aišku, kai auga turto kaina, tai turto savininkas, kuris paprastai yra turtingas žmogus, pajunta didžiausią naudą tačiau tuo pat metu auga ir nekilnojamo turto kaina. Tačiau kai nusės dulkės, dulkės tai pamatysime, kad sukurta 11 milijonų darbo vietų ir visa tai sąlygoja mažesnė turtinė lygybė, nes didžiausia jos priežastis - nedarbas. Kai yra vykdoma monetarinė politika, bet kur, ar eurozonoje, ar kur kitur pasaulyje, jūs vykdote monetarinę politiką, įmesdami likvidumo į rinką per tuo metu turimus kanalus. Europoje dominuoja bankai. Tai yra bankais grista ekonomika ir mūsų monetarinė politika veikia per bankus. JAV daugiau dirbama per finansų rinkas, bent jau šiai dienai. Ar tai geriausias būdas paskirstyti likvidumą jeigu turime tokius tikslus kaip klimato kaita ar mažinti neligybę veiksmingiau ir ištingiau. Ne, greičiausia, kad ne. Galima dirbti ir efektyviau, kai kurios naujos idėjos apie monetarinę politiką kaip MMT ir profesorius Fischerio kartu su kolegomis parengti tyrimai siūlo kiek kitokius būdus paskirstyti pinigus ekonomikoje. Objektyviai kalbant, tai yra naujos nauj... idėjos, valdytojų taryba apie tai nediskutavo, mes, aišku, susipažinome, tačiau kol kas tai nėra praktikoje išbandyta. O jeigu pradedame gilintis į tas naujienas, tai suvoksime, kad pinigų paskirstimas ar perskirstimas yra uh, vyriausybės sprendimai. Tai yra mokestinė politika. Aišku, būtų puiku, jeigu centrinis bankas galėtų nuspręsti, ką pasiekė pinigai. Taigi čia yra keletas faktorių susijusių su tomis naujomis idėjomis, tačiau svarbiausia čia yra šių idėjų politinis valdymas. Ta dalyką reikia įspręsti. Antonio Rinaldi, ID frakcija. In italiano. Presidente... Ačiū. Užduosiu savo klausimą itališkai. Pirmininkė Dragė, aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad jūs istorijoje e, būsite žinomas kaip žmogus, kuris išgelbėjo eurą. Jeigu nuo pat pradžių nebūtumėte sukūręs, ėmėsis piniginių stimulų politikos. Manau, kad dabar turėtume didelių problemų. Manau, kad jūsų nuopelnas dėl to yra didelis. Nežiūrint į tai, manau, kad jūs panaudojote galės, kurios yra numatytos ACB e, darbo tvarkos taisyklėse. Iš tikrųjų, jūs, jums pavyko pad, padaryti stebuklų. Todėl noriu paklausti. Kaip Jūs manote, ar Europos centrinis bankas dirbs panašia linkme, jeigu valstybės narės nevykdys vienodos pinigų politikos? kaip jūs ir sakėte, nebūtina viską iš, iš esmės keisti, reformuoti. Dabar užduosiu provokacinį klausimą. Nuo lapkričio pirmosios, kai e, nustosite e, būti ECB vadovu, gal galite pasakyti, kuris Europos valstybės centrinis bankas ne iš, ne iš eurozonos galėtų būti eurozonoje. Taip pat turiu klausimą apie kitokios struktūrus bankus, ne tik apie paskutinio, apie paskutinio, jeigu tai nėra paskutinė skolintojo institucija. Yra skirtumų. E, pavyzdžiui, sie, bankai siekia skirtingų užimtumo tikslų. Kai, kai kurios kai, kai kur akcentuojamas labiau žimtumo rodiklis, ne infliacija, bei e, kai kuriais atvejais pašnekovas yra vyriausybė, tačiau tai nereiškia, kad euro situacija yra tokia pati. Nežiūrint likvidumo, euro daugelis investuotojų renkasi kitą valiutą. Dėl to nukrito uh, valiutų keitimo normą. Taigi, ar po lapkričio pirmosios jūs dar pakomentuosite, ką jūs būtumėte nuveikęs dar? Norėčiau atsakyti itališkai. Bet vis tiek kalbėsiu angliškai. Ačiū už šiltus žodžius ir aš nežinau, ką darysiu lapkričio pirmąją, po lapkričio pirmosios. Bet noriu kai ką pasakyti šiandien. Visų pirma, yra daug ženklų, kad e, eurozonoje reikia stiprių fiskalinės politikos priemonių ir kad eurozonoje reikia geresnio fiskalinio koordinavimo. Tai reiškia keletą dalykų. Visų pirma, fiskalinės taisyklės šalių lygmenių turi būti mažiau orientuotos į procikliškas tendencijas. Pastarųjų 15 metų patirtis atskleidė, kad e, tos, ta, ta, ta, tai skatina procikliška, procikliškas tendencijas E, gerais laikais e, daugelis valstybių narių išplėtė savo biudžetą ir nepasirūpino apsauginiais buferiais. Ir kai jas ištiko krizė, šalis, kurios turėjo apsauginius buferius, galėjo juos panaudoti e, jie atnešė stabilizuojantį poveikį ir jos pačios iš, išgelbėjo savo bankus, nes pamirštame, kad kai, kur, kai kurių šalių bankai visiškai bankrutavo per pirmąjį e, krizės laikotarpį 2009-2010. Ir jiems e, padėjo vyriausybės pasitelks, pasitelkusios mokesčių mokėtų lėšas, nes tose, tų vyriausybių biudžetuose buvo buferiai, apsauginės priemonės. Kitų, kitos šalis neturėjo apsauginių priemonių ir jos. E, jų atveju ta krizė buvo sunkesnė ir ji užsitėsi iki šių dienų per krizę daugelį tų šalių fiskalinė politika labai susitraukė dėl to, kad nebuvo apsauginių priemonių ir taip pat dėl kitų priežasčių. Tai pirmas tikslas, kurio reikia imtis, ECB čia negali padėti. Tai jūsų užduotis, parlamento užduotis, komisijos užduotis. Antras aspektas fiskalinės priemonės sukūrimas, kurios pagrindinis tikslas būtų eurozonos ekonomikos stabilizavimas. Tai ilgalaikis projektas, kaip ir sakiau, nes tai politinių požiūrių susijęs su iššūkiais projektais ir kol kas neaišku, kaip jis galėtų atrodyti ir būtų gerai, kad politiškai jam būtų įsipareigota. Tačiau, kad ta priemonė būtų veiksminga, ji turi būti orientuota į stabilizavimą, ji turi būti reikalingo dydžio, nes kitaip ji nebus įtikinanti ir ji turi veikti ko ne automatiškai ir turi būti panaudojama reikiamu laiku. Būtent todėl automatinis tos priemonės panaudojimas yra toks svarbus. Toliau kiti ekonomikos sąjungos pavyzdžiai taip pat yra svarbus. Būtent todėl tokia sistema egzistuoja jungtinėse valstijose. Būt, ir reikia peržiūrėti fiskalinės priemonės, kad sustiprintume ekonomikos ir pinigų sąjungą. Jūs klausėte apie mūsų įgaliojimus. Ar nebūtų gerai, jeigu mums būtų patikėtas dvigubas mandatas, o ne tik e, užduotis rūpintis kainų stabilumu? Galite nebijoti, kad šis klausimas buvo svarstomas daug kartų. Mes, mes netvirtiname savo įgaliojimų, mes juos įgyvendiname. Jūs e, rengiant, įstatymų kuriai rengiate tuos įgaliojimus. Iš praktinio požiūrio taško per pastarosius metus e, buvo atlik, atlikti tyrimai ir, ir nežinau, ar yra naujausių duomenų apžvalgų Bet jeigu viską, viską vertiname iš tam tikros perspektyvos, ar yra vienpusis mandatas ar dvipusis mandatas, rezultatas panašus. Ir jeigu vertinsite mūsų reakciją, tai taip ir yra, pavyzdžiui, eurozona beveik pasiektas visapusiškas užimtumas, nors e, kainų stabilumo dar tikrai toli gražu nepasiekėme. Tai reiškia, kad mes sukūrėme sąlygas mm, tikslui pasiekti kainų stabilumą ateityje. Nominalus atlyginimo augimas yra aukštesnis negu istorinis vidurkis, bet tai mm, neatsiliepia, nepersiduoda kainoms dar. Galite, galima daryti išvadą, kad sunku būtų uh, nuspėti, ar, ar rezultatas būtų kitoks, net jeigu aš, mums būtų patikras dvigubas mandatas. Valiutų keitimo norma. Uh, mes, Junktinės valstijos, Junktinė karalystė, Japonija, visų tų erdvių centriniai bankai yra tos pačios sistemos dalis. Mes nesikišame. Veikiau mus, mums galioja didžiojo dvidešimtuko susitikimas, pagal jį draudžiama konkurencinga devalvacija ir visi to laikosi. Aš nemanau, kad euras yra kaž, kaž, kažkaip tai silpnesnis lyginant su kitomis šalimis. Ačiū. Ačiū. Ponas Johan van Overtveld, EKR. Ačiū, ponė Dragė, aš čia. Ačiū už tai, kad atėjote pas mus. Ir aš noriu Jums palinkėti visokiojo pasiekmės Jūsų tolimesnė veikloje, kai nustosite uh, E, eiti ECB pirmininko pareigas. Noriu e, jūsų komentarų dėl kelių dalykų. Visų pirma, dėl valiutų keitimo normos. Kai vertinu e, valdančiosios tarybos primtus paskutinius sprendimus, man sunku įsivaizduoti tų priemonių platesnį poveikį investiciniams sprendimams ir vartotojų po elgesiui. Kai tuo tarpu jums labiausiai rūpintis dalykas ekonomikos augimas, E, buvo jūsų labiausiai e, komentuotas. Aš darau prielaidą, kad yra ir kitų tikslų ir tai jie susiję su valiutų keitimo norma. Galbūt užbėgant už akių e, kitų centrinių bankų sprendimui taip pat pradėti taikyti kiekybinio skatinimo priemonės ir kad jūs įmatės iniciatyvos ir bandote reaguoti tam, kas nutiks mūsų uh, E, valiutų kitimo normai, kas nutiks mūsų e, valiutai. Jūs pradėjote turto superkimo programą 20 milijardų eurų per mėnesį e, mastu, kuri bus vykdoma tiek, kiek reikės. Ir sakėte, kad bankas gali eiti netgi toliau. Ar tai reiškia, kad jūs e, svarstote ACB galimybę pradėti supirkinėti e, rizikingesnį privatų turtą arba atsisakysite nustosite taikyti e, apribojimus dėl, e, suvere, dėl suverenios skolos, dėl valstybių įsiskolinimo turėtojų. Ž, žiniuose pasirodė pranešimo apie tai, kaip buvo balsuojama prieš dvi savaitės valdančioje taryboje, kad balsuojama buvo skirtingai, kad, kad neįprastai jai balsuojant nuomonės tarybos narių išsiskyrė. Kaip jūs tai pakomentuotumėte? Ačiū. Ar mūsų politika veiksminga? Nereikia. Reikia vertinti skaičius, pažiūrėkime, kiek darbo vietų sukurta per šešis metus, kaip ką tik priminiau, arba pažvelkite į nedarbo lygį, į kitus dalykus bet galiu pateikti konkrečių skaičių. Įvertinant visas priemonės nuo 2014 ir 2019 e, birželio mėnesį patvirtintas, ne pas čias paskutinės, bendras poveikis e, BVP augimui eurozonoje šalise ir infliacijai. E, bendras visuminis poveikis 2,2 procentai nuo 2016 ir 2021. Tokie vertinimai. Taigi mes uh, e, užtikriname, kad mūsų priemonės e, yra veiksmingos. Kai ECB sumažino e, prognozes e, augimo ir infliacijos e, tendencijas ir tai apsprendė tam tikrą pinigų politiką. Tas, ta, ta, t, tos prognozės buvo pa, paremtos pajamingumo kreivė, kuri jau e, atspindėjo pinigų politikos veiksmų tam, tam tikrą išdavą. Taip pat tai susijęs su e, prognoze, kad ekonomikos augimas silp, silpnės. Taigi, jeigu mes nebūtume reagavę, mes būtume privalėję reaguoti į infliacijos tendencijas ir į augimo tendencijas. Tai reikštų, kad mes būtume dar labiau nutolę nuo savo mandato. Trečias pastebėjimas - diskusijos e, valdančiojo taryboje. Aiški dauguma pasisakė už priemonės, kurias patvirtiname. Ačiū. Thank you. Ačiū. Jose Guzmao iš GUE frakcijos. Uh, vou falar em português. I'm going to... Kalbėsiu portugalų kalba. Uh, du komentarai, du klausimai, gerbiamas pirmininkė. Gerbiama pirmininkė. Man atrodo, kad šiuo metu pinigų politikai tenka tam tikras vaidmuo E, vengiant eurozono žlugimo. Ir dėl to vaidmens yra susitarta, bet aš nemanau, kad būtų galima pasakyti, kad Europos centrinis bankas ECB elgėsi taip pat kaip kiti bankai, kurių įgaliojimai skiriasi. Turbūt e, tas yra parašyta jūsų ECB mandate, bet kažkai ar tai būtų galima pasakyti apie kalbant apie ECB reakciją į krizę, lyginant su tuo, kaip elgesi Junktinių Amerikos valstijų atitikmuo. Taigi, kai kalbam apie kontraciklinės biudžeto priemonės, e, eurozonos reakcija e, krizės pasiekoje. E, turime pasakyti, kad viskas buvo daroma gerai, bet jūs apsiribojate, dažnai turit polinkę apsiriboti tomis valstybėmis, kurias turi judėjimo laisvės. Uh, Tai aišku nepasakytina apie mano valstybę, Portugaliją. Taigi biudžeto politika e, sus, nėra tik tai e, makroekonominė stabilizatorė, ji yra labai svarbi ir lygybės politikai, ir aplinkosaugos politikai, ir ekonomikos augimui bendrai. Taip pat e, ji turi padėti sureguliuoti struktūrinės problemas. Ar jūs galvojate, kad labai įsiskolinusios eurozonos ekonomikos neturėtų turėti prieigos e, prie pinigų su mažomis palūkanų normomis, kad galėtų savo politiką įgyvendinti? Kitas klausimas. Aš jau skaičiau e, prieštaringų ECB ataskaitų apie tai. Ar jūs manote, kad pastarojo meto tendencijos darbo rinkoje ir rekomendacijos, kurios yra pateiktos atskiroms valstybėms narėms, e, sakant, kad darbo rinka turėtų būti lankstesnė ir taip toliau, sakant, kad e, reikėtų atsisakyti kolektyvinių dėrybų, atrodo, kad e, sukurta sistema prie to veda. Ar tai negražins prie praeities problemų? Ar nebus tai kliuvinys deramai perkelti pinigų politiką, įgyvendinti ją? Ačiū atsakant į pirmąjį klausimą. Pakankamai aišku, kad labai įsiskolinusios valstybės turėtų vykdyti prudensinę, atsargę fiskalinę politiką, kad nestabilizuotų, nedestabilizuotų, atsiprašau, e, bendrosios padėties kuri e, šiandien jiems suteikia galimybę patekti į rinką. Prieš keltą metų tokį e, reiškinį išgyvenome, aišku, kad tai nebuvo gerai nei ekonomikos augimui, nei užimtumui. Todėl aš ir sakau, kad fiskalinės taisyklės turėtų būti peržiūrėtos. Fiskalinės iki šiol galiojusios taisyklės gana ilgą laiką buvo uh, racionalios ir veiksmingos. Dabar jos yra racionalios to požiūriu, kad leidžia išvengti skolų ir deficito susikaupimo, bet jos nepasiteisina kaip kontraciklinė stabilizavimo taisyklė. Todėl tas taisyklės reikia peržiūrėti. Todėl, ypač tai pasakytina apie tas valstybės, kurios turi prudensinę fiskalinę politiką fiskalinė stabilizavimo priemonė, centrinė, tokia, apie kurią aš kalbėjau visai nesiniai, išlieka labai svarbi, nes yra valstybių, kurios patiria asimetrinį šoką. Tuo atveju jos turi ieškoti e, buferių, kurie leistų e, išbristi iš susidariusios padėties ir bendrai destabilizuojantis šokas visai eurozonos ekonomikai e, smoktų ir centrinės fiskalinės priemonės čia išlieka labai svarbios. Dažnai esame linkę pamiršti, kad per pastarosius keletą metų labai daug pažangos buvo padaryta, kad struktūrinės reformos vyko ir tai buvo vienintelė priemonė e, ekonomikoms e, užtikrinti gerą ekonomikos augimą per ilgą laiką. Ir e, tai aš nekalbu tik apie darbo rinkos reformą, aš kalbu bendrai apie konkurenciją, apie teismų sistemos reformą, švietimo sistemos reformą. Ir čia ypač valstybės, kuriuose augimo procesas dar labai trapus, e, turi būtinai įgyvendinti struktūrinės reformas. Dabar atsakant konkrečiai jūsų klausimą, ar buvo pateiktas pasiūlymas išardyti tokį mechanizmą, atsisakyti tokio mechanizmo, aš nežinau, negaliu atsakyti. Okay, thank you. Puiku. O dabar antrasis klausimų raundas, nes pirmam raundui e, prireikė daugiau laiko, negu buvo numatyta. Laikas senka, todėl aš norėčiau e, priminti, kad e, dabar be galėsite galėsime vienam klausimui skirti keturias minutės. Vieną minutę klausimui, tris minutės atsakymui. Kitaip mes netilpsime į darbo atvarkę. Liudek, ne... Liudek Niedenmajer iš EPP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū. Aš e, turiu pasakyti, kad man padarė įspūdį jūsų konkurencija, ryštas ir drąsa pademonstruoti per pastarosius metus. Tris dalykus iš jūsų kalbos norėčiau paminėti. Visų pirma, aš labai atidžiai klausiausi jūsų uh, gairių apie į ateitį e, orientuotas gairės. Man atrodo, kad tai yra labai geras komunikavimo mechanizmas ir tai yra labai svarbu, kad užtikrintume politikos skaidrumą. Gal galėtume tą patvirtinti. Kitas dalykas, jūs minėjote kad e, monetariniai politikai yra pakankamai daug judėjimo laisvės likę, jeigu to prireiktų. E, galima pajudėti vieną kryptimį ar kitą kryptimį ir ta judėjimo laisvė turbūt yra labai svarbi. Taip pat aš darau prielaidą, kad jūs kalbate apie e, tai, kad bus daugiau negatyvių palūkanų normų, kurių greičiausiai bus, kaip jūs minėjote. Aš norėčiau pasakyti, kad kai kuriais atvejais ar monetos netaps kliūtimi e, grinų pinigų cirkuliavimui, bus rimtas klausimas. Kitas dalykas labai tvirta darbo rinka, su labai aukštų žimtumo lygmeniu, su aukštais atlyginimais ir su pažabota infliacija. Aš žinau, kad tai nėra bendra tendencija, bet e, kokiu mastu jums susirūpinimą kelia infliacijos stoka kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, E, žinau, kad yra ES valstybių narių, kur e, būsto kainos labai aukštos, kur finansinės krizės kitokia grėsmė iškyla ir panašiai. Ačiū. E, yes, Taip, a, ačiū. Atsakau taip į pirmą jūsų klausimą. Toks yra infliacijos tikslas ir tam tikrą prasme visuomet jis buvo toks mūsų tikslas. Uh, ko mums dabar reikia, reikia išaiškinti, kokia, kad mūsų reagavimo funkcija buvo simetriška. Ir mes turime e, sugriežtinti gairias, perėdant nuo kalendorinių gairių, e, nes iki šiol mes sakydom, kad palūkonų normos išliks tokios arba mažesnės iki tos ir tos datos, prie vadinamųjų į padėtį reaguojančių gairių, kai mes pasakysime, kad tokia ir tokia palūkanų norma egzistuos iki to momento, kol uh, uh, aplinkybės privers ją pakeisti ir infliacijos konvergencija vers mus pakeisti tikslus. Kitas antras klausimas. Kol kas mes nepastebėjome jokių uh, prieštaravimų tarp grinųjų pinigų ir negatyvių palūkanų normų. Kol kas tai nepastebėta. Kitas dalykas, ta vadinamųjų pakopinė sistema. Uh, E, numatys e, bankams sąlygas, e, kur, pagal kurias jie vartotojams turės negatyves normas perkelti. Ir tai nėra skubus uždavinys, kalbant apie bankų galimybę skolinti ekonomikai. Kitas dalykas apie darbo rinką. Taip, iš tikrųjų, nominalus atlyginimų augimas dabar pasiekė uh, E, didesnį vidurkį negu įprasta. Istoriškai rekordinį lygį daugelie valstybių narių. Ir e, iš esmės taip yra todėl, kad dispersinis indeksas pridėtinės vertės augime e, eurozonos valstybėse ir kitose eurozonos valstybėse pasiekė istoriškai mažą lygmenį ir toks jau išlieka kurį laiką. Taigi kol kas mes nematome ryšio tarp e, atlyginimų nominalių ir aukštesnių kainų. Iš esmės taip yra todėl, kad firmos absorbuoja e, savo pelno normose aukštesnės atlyginimų išlaidas. Todėl labai svarbu išlaikyti, pa, sulaikyti paklausą, suvaldyti paklausą. Vėlgi, pažiūrėkime JAV. Suvartojimas ten e, valdo padėtį gana gerai, nes ir užimtumas išlieka gana vienodas, darbo rinka yra tvirtesnė negu bet kada arčiau. Turim pasirūpinti, kad tas pats atitiktų ir eurozonoje, kur pastaruoju metu matome, jog darbo rinka praranda pagreitį. E, vidutiniškai tai to gerėjimas dar matomas, tačiau pagreitis sulėtėjo ir kai kuriuose valstybėse narėse nei kiek negerėja darbo e, rinkos padėtis, net priešinga tendencija pastebima. Todėl tam mes turime skirti labai daug dėmesio, nes atgaivinimo pagrindinis ramsis yra vartojimas. Kostas Mavridės, Kostas Mavridės iš socialdemokratų frakcijų. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragė, jums prireiks ausinių. Ačiū. Jūs susilaukėte daug pagirimų. Kaip suvaldėte ekonominę krizę? Ir manau, kad jūsų indėlis į eurozonos išgelbėjimą bus ateities kartu įvertintas. Visi esame už tai jums labai dėkingi. Beje, tai manau, ir paaiškina tam tikrus išpolius prieš jūsų asmenį, nes išsaugoja eurą, jūs išsaugojate Europos Sąjungą. Taigi, po pagiriamųjų žodžių reikia šiek tiek ir kritikos, manau, tą su, suprasite. 12 metais buvau išrinktas į EP. Ir pirmasis mano klausimas jums buvo dėl indėlių garantijų sistemos ir bankų sąjungos sukūrimo. Kaip tą įgyvendinsite? Jūs atsakėte, politikai privalės prisimti atsakomybę, kadangi esate ryštingas ir pakankamai nuoseklus savo darbuose, gal galite pateikti nepolitinių žingsnių, kurie padėtų užsibrieštų tikslų siekti. Kitas klausimas kai kurių ES valstybių narių centrinių bankų valdytojai pažymėjo, kad silpnėja ryšys tarp užimtumo ir atlyginimo augimo. Ar jūs galvojate būtent taip? Jeigu pasigilinsime situaciją, pamatysime, kad gal šis ryšys sustiprėjo, nes profsąjungos susilpnėjo per krizę. Ačiū. Pirmasis jūsų klausimas. ECB, na aišku, čia ne tik ECB, bet ir komisija su tarybos iniciatyva pateikė labai stiprų impulsą bankų sąjungai sukurti. Buvo sukurta SSM Dabar ši institucija prižiūri Eurozonos bankų sistemą. Ji buvo sukurta per pakankamai trumpą laiką ir ten dirba jau tūkstančiai žmonių, pradėta nuo nulio ir nueita tiek toli bendradarbiavime su nacionalinės priežiūros sistemomis. Sakyčiau, tai yra labai svarbus žingsnis padėjęs sukurti bankų sąjungą. Tačiau Aišku, padaryti dar reikia daug, kad būtų sukurta tikroji bankų sąjunga, reikia sumažinti fragmentavimą bankų sąjungoje ir tai, tai reikalauja sumažinti nacionalinę diskreciją, nes daug kas dar yra nacionalinėse valstybių narių rankose, nes jos čia dar turi daug galių, tačiau kalbant apie CB, mes toliau stiprinsime priežiūrą. Antrasis klausimas – ryšys tarp nedarbo ir infliacijos. Akivaizdu, kad santykis tarp šių reiškinių per pastarusius 15 metų pasikeitė. Priežastys įvairios - mažesnė infliacijos, e, palū, lūkesčiai, globalizacijos spaudimas, kainų lygiui ir kiti faktoriai. Tačiau tas ryšys išlieka. Mes, sakydami mes turiu omenyje ECB ir mūsų darbuotojus, palaikome Philipso kreivę. Ši koncepcija vis dar tebe galioja ir ji pasitvirtinta visuose empiriniuose tyrimuose. Kalbant paprastai, tuo ir grįstas mūsų pasitikėjimas, kad infliacija galų gal nepriartės prie mūsų norimo infliacijos lygio. Ačiū, Stefanijan Kurton, prašom. Dragi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragi. Noriu padėkoti už tai, kad per jūs savo mandatą, už tai, ko jūs pasiekite per savo mandatą. Jūs pasiekite to, kad pasauliniu mastu Europos piliečiai vertina ekonominę integraciją, kurios pasiekta ES ir 75 procentai eurozonos gyventojų pasisako už eurozoną ir už e, pinigų sąjungą, už eurą ir pinigų sąjungą. Tačiau kritiškiau vertinamos e, politinės struktūros e, piniginė mašina, kurią ir atstovauja ECB, tai labai toli nuo piliečių, kaip jiems atrodo, ir tai sunkiai suprantama piliečiams, kuriuos mes atstovaujame, ir įmonėms. Kaip jūsų nuomonė geriau informuoti visuomenę, kaip padaryti atsabę politiką lengviau suprantamą, kaip vykdyti geresnę ryšių politiką, kaip išnaudoti tuos visus pasiekimus Europos pedagogikos kontekste. Dar porą dalykų. E, tai yra visų išvadų dien, minutė praėjus devyneriems metams. Kuo jūs labiausiai didžiuojatės ir kuo mažiausiai didžiuojatės? Dviem žodžiais gal galėtumėte atsakyti šios klausimus. Uh, Ačiū. Atsakysiu į pirmąjį klausimą. Euras yra geriausiai apčiuopiamas sąjungos integracijos pavyzdys. Su juo mūsų piliečiai susiduria kasdien. Ilgus metus išrinkti mūsų valstybių vyriausybių vadovai, parlamentarai nekarta pripažino, kad jų pagrindinis tikslas užtikrinti ilgalaikį augimą ir klėstėjimą. Tai yra mūsų bendras iššūkis, kartu turime stengtis jį įveikti. Šiandien susidariusi situacija buvo sunkiai įsivaizduojama, kai euras buvo sukurtas. 30 procentų buvo 92 metais, e, e, prekyba sąjungoje dabar ji išaugo 20 procentų. Tačiau iš kitos pusės, jeigu vienoje valstybėje narė prasideda recesija, ji iš karto peršoka ir į kitas valstybės narės. Pažvelkime į euro gyvavimo dviejus dešimtmečius. Tai valiuta lyderė valiutų stabilumo kontekste. Dar vienas elementas - komunikacija. Ir čia jau dvi dimensijos. Pirma, ECB pareiškimai įvairiose valstybėse yra grindžiami nacionalinė centrinio banko teikiama informacija. Kai nacionaliniai centriniai bankai palaiko ECB, tai komunikacija yra aiški ir kryptinga, o tą reikia globoti ir skatinti. Antras elementas bendresnio pobūdžio. Negalima kalbėti tik apie rinkas, ar tik su rinkomis, ar tik, tik bankams. Reikia rinkti žodžius, kuriuos suprastų ir mūsų piliečiai. Aš tą e, palaikau, tačiau kartu būkime atsargus pažymio. Nepaprastai svarbu, kad pasirinktos formuluotės leistus subtiliai atskirti centrinį banką nuo politikų. Labai paprasta, kad mes ieškodami žmogui supratingesnio sakinio, paliksime centrinio banko pasaulį ir pereisime į politikų pasaulį, o tai tikrai stipriai pakenktų ECB nepriklausomumui. Taigi aš jūs palaikau ir tokį perspėjimą kartu išsakau. Ačiū. Dėkui. Eniko Giori, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, jūsų vykdyta politika buvo girta ne tik, ats, ne tik eurozonos šalise, bet ir ne eurozonos šalise. Aš tavau ne eurozonos valstybę Vengrija. Žinote, mano šalis buvo pirmoji, kuriai buvo pradėtos taikyti išpirkimo gelbėjimo priemonis. Ir per antrąjį ketvirtį mano šalis augo sparčiausiai iš eurozonos šalių. Taigi jūsų politika draugė su veiksmingomis struktūrinėmis reformomis ir veiksminga fiskalinė politika tikrai gali duoti gerų rezultatų. Tai svarbi pamoka. Turiu klausimą apie neurozonos valstybės. Nors mes taikome skirtingą politiką. Mes norime, kad būtume pakankamai pasiruošę ir atsparus ir įstoti į eurozoną vėliau, bet manau, kad mes iš krizės pasimokėme, tai buvo viena svarbiausių pamokų. Kaipgi jūs vertinate situaciją ir kokios yra sąlygos prisijungti prie eurozonos? Nežinau, kad atsirado nauja, naujas reikalavimas prisijungimui prie ekono prie pin, bankininkystės sąjungos, bet aš manau, kad būtų nesažininka toliau didinti reikalavimų sąrašą, nes kai jūsimės pakankamai stiprus, mes norėtume įstoti. Ačiū. Prisijungimas prie eurozonos ir euro įsivedimas apima du žingsnius. Pirmasis RAM2 ir kitas aspektas – Šiandien, kai šalis prisijungia prie eurozonos, ji prisijungia ne tik apie, prie pinigų sąjungos, bet ir prie bankininkystės sąjungos. Nors pirmojo atveju sprendimą priima valstybė narė, Europos vadovų taryba ir taip pat ECB, antrojo atveju tik ECB priima sprendimą. Ir paprastai būna štai kaip. E, norinti prisijungti šalis paprašo glaudesnio bendradarbiavimo sutarties, kad ta sutartis būtų pasirašyta uh, E, šalyje reikia e, įvykdyti išsamų patikrinimą, tą atlieka ECB, SSM, bendrasis priežiūros mechanizmas. Jeigu atliekant patikrinimą išiškėja, kad yra silpnųjų vietų, kurias turi reikia šalinti, tuomet ECB paprašo šalies imtis konkrečių veiksmų ir po to, kai tie veiksmai įgyvendinami ir jie patikrinami ir patvirtinami, prasideda e, tas pasirašymas, tas susitarimas ir vyksta glaudesnis bendradarbiavimas. Jeigu šal... Ne, tikrai nepatartina stoti į, bankinin, į bankininkystę sąjungą su trape bankų sistema. Ačiū toliau, Pedro Silva Perira, Sotsdemai. Uh, uh, Ačiū pirmininkė ponė Dragi, kaip ir kiti. Aš norėčiau padėkoti Jums už viską, ką padarėte e, gyvendindamas e, savo mandatą gelbėdamas eurą, tai buvo labai svarbu ne tik dėl to, kad jūs buvote pakankamai išmintingas ir siekėte tai padaryti, bet taip pat, kad jums nepristigo ryštingumo ir drąsos e, pasipriešinti. At, atremti pasipriešinimą taryboje, valančioje taryboje ir kitur. Noriu pasveikinti tai, kad paskelbėte apie naujas e, plėtimo priemonės. Žinau, kad vėlgi yra joms pasipriešinimo. Norėčiau pakomentuoti tai, kad kai kurie valdančiosios tarybos nariai padarė viešus pareiškimus, e, kritik, pasisakydami prieš valdančiosios tarybos sprendimą. Aš noriu paklausti, ką Jūs apie tai manote, ar nebūtų geriau, jei Europos centrinėme banke būtų daugiau solidarumo e, pinigų politikos mm, plėtojime. Kitas klausimas tai fiskalinė politika. Jūs siunčiate žinę apie tai, kad bus toliau taikoma daugiau eks, ekspansinės politikos. Jūs e, ypač akcentuojate, prašote tos ekspansinės fiskalinės politikos iš tų šalių, kurios turi daugiau fiskalinės veiksmų erdvės. Tačiau ši žinia jau siunčiama ne, ne tik nebe Vokietijai ir Niderlandams, kaip iki šiol. Ar jūs sutiksite, kad dabar sąrašas šalių, kurios turi daugiau fiskalinės erdvės ir galimybę taikyti specifinę fiskalinę politiką, ar tas sąrašas ilgesnis? Ir ar dabar yra sąlygos taikyti labiau ekspansinio pobūdžio fiskalinę politiką eurozonos šalise. Ačiū. Ačiū. Atsakysiu į pirmąjį jūsų klausimą. Nesutarimai dėl politikos yra įprastas dalykas. Jeigu mm, įvertinsite Federalinio rezervo banko pastaruosius sprendimus, jie buvo priimti su tam tikra mažuma, nepritarančia dauguma, kuri nepritarė tam sprendimams dėl skirtingų priežasčių. Uh, Taip pat, taip pat įprasta yra ir tai, kad tas nepritarimas išeina į viešumą. Reikia nepamiršti, kad e, per šešis metus darbo, kaip dirbau Italijos banko val, va, vadovu ir tą patį galiu pasakyti apie Žanklodą Trišė, savo pirmtaką, kuris buvo Prancūzijos banko vadovas. Kalbant apie pinigų politiką, e, negaliu sakyti, kad čia yra nepritarimo ECB kontekste. Tačiau tas svarbiausia, kokia forma viešinamas tas nes, nepritarimas. Ypač dėl to, kad e, mūsų bendros valiutos sistemos dalimi yra daugybė šalių. Ir informacija apie tai turi būti labai kruopščiai parengta, kad tai nepakenktų mūsų primamų sprendimų veiksmingumui. Tai labai svarbu. Tai vienintelis komentaras, kurį e, išsakyčiau šią temą. Jūs klausėte apie fiskalinę politiką. Komisija ir taisyklės bus peržiūrima fiskalinė politika e, euro grupės susitikime ir ten komisija išsakys savo nuomonę. Aš nenoriu pradėti vardinti šalių, kuriuose yra fiskalinės erdvės, fiskalinių veiksmų erdvės. Tai vertinama remiantis fiskalinės politikos taisyklėmis ir dabartinė stabilumo ir augimo pakto interpretacija tai ir sakėme, kad labai įsiskolinusios šalis turi ir toliau vykdyti protingo rizikos ribojimo politiką, o šalis, kurios turi fiskalinių veiksmų erdvės, turi veikti našiai ir tuos žingsnius žengti laiku. Kaip jau sakiau, ši politika bus peržiūrima ir esame įsitikinę, kad tos taisyklės bus iš naujo apibrieštos, jos bus veiksmingos ir išmintingos. Ačiū. Stasys. Ačiū. Stasys Jekeliūnas iš Žaliųjų frakcijos. Čia, thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė pirmininkė. Esu iš mažos Lietuvos, iš Lietuvos ir aš bandžiau pats tirti krizę, nes mūsų valstybė įsmaugė labai smarkiai. Sumažėjo. BVP ir darbo vietos sumažėjo labai smarkiai ir aš dėkoju Jums už komentarus ir aišku už Jums atliktą darbą. Aš norėčiau padaryti dvi išvadas apie kitą dokumentą, kuris buvo paraštas apie Klaudijo Borą ir Aną Zabai iš tarptautinių operacijų bankų. Dvi išvadas aš padarysiu, gal Jūs galėtumėte jas pakomentuoti. Uh, Naudos ir kaštų pusiausvyrą bėgant laikui greičiausiai pablogės. Mes kalbame apie nekonvencinę pinigų politiką. Toks yra dokumento pavadinimas. Uh, E, kita išvada - įprastinės konvencinės priemonės geriausiai yra taikomos kaip išskirtinės konkrečiamis sąlygomis. Jūs padarėte užuominą apie pašalinį poveikį, apie negatyvių palūkanų e, pašalinį poveikį. Tai gali sugriauti ramę padėtį, nes vartotojai yra konservatyvūs indėlininkai, taupytojai ir greičiausiai gali e, pradėti daugiau išorinių gali pradėti daugiau taupyti negu leisti. Ir kai mes kalbame apie likvidumo paskirstimą, pinigų paskirimą, dažniausiai mes kalbame apie politikos fiskalinę sritį. Ką Jūs apie tai galvojate? Dar vienas dalykas, dėl pasitraukimo iš tos nekonvencinės politikos. Ar dabar būtų įmanoma pasitraukti iš tokios politikos? turint galvoje gana pavojinga negatyvių realiųjų palūkanų normų e, pusiausvirą. Turiu kalboje turto ir kainų ir taip pat kokie yra lūkesčiai versle ir visuomenėje. Ačiū. Now, the, the, the, point, the point about... Visų pirma, uh, nėra jokių įrodymų, kad santaupų mastai didėja, kai negatyvios e, palūkanų normos atsiranda. Bendrai tokia tendencija nepastebėta. Ir atrodo taip pat greičiausiai, kad nėra įrodymų, kad bankai mažintų paskolų išdavimą dėl to, kad palūkanos yra negatyvios e, pagal indėlių sutartis. Tai e, leidžia suvokti, kad mes nesame e, reversinėse palūkonose, kai taip vyksta. Kitas dalykas, kada bus iš to pasitraukta. Taigi tada, kai ekonomika pagerės tiek, kad bus galima iš tos sistemos pasitraukti, nesukarliant pačios ekonomikos sumažėjimo. Ir jeigu mes dabar grįžtume prie 2017 pabaigos, 2018 pradžios, tai pamatytume, kad tuo metu vidutinės trukmės augimo perspektyvos sakė, kad mes e, gana patogiai artėjame prie pasitraukimo iš tos uh, itin uh, pritaikytos ekonomikos politikos. Tie, kad mes galėjome jau nusaikesnių priemonių priešingą kryptimį taikyti. Dabar pastebėjome, kad finansavimo sąlygos nebegriežtėja ir tai yra labai svarbu. Todėl reikia imtis nor, tam tikrų nor, norminimo priemonių, nesukuliant e, finansinių sąlygų e, E, griežtinimo, nes tai yra susijęs su ekonomikos pagerėjimu. Turbūt prisimenate 2017 e, metais, virželio mėnesį, mano Sintroje pasakyta kalba būtent ta tema. Kol kas mes tokios padėties dar nepasiekėme. Kaip aš jau sakiau pradžioje, matome e, bendras perspektyvas, kurios palaipsniui, bet nuolat prastėja. Taigi vėl grįžtame prie fiskalinės politikos. Jeigu fiskalinė politika uh, iššoks kaip dar viena Europos pinigų politikos sritis, tai tada pinigų politika turės naujų uždavinių, bet kol kas pinigų politika turi veikti taip, kaip ji veikia dabar. Ir mes, aišku, nuolat turime stebėti pašalinį poveikį. Gunnar Beck iš ID frakcijos. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Visi mano pirmtakai kalbėjo apie porą minučių ar šiek tiek ilgiau, aš manau, kad ir aš turėsiu e, tokį malonumą. Mano rankoje braškė. Dailininkas Heronimus Poš sakė, kad braškė yra laikino malonumo simbolis kasdienėme gyvenime. Kai kas galėtų pasakyti, kad kokybinio skatinimo priemonės yra panašus dalykas. Pone pirmininkė, laba diena. ECB pirmininku, būdamas nuo 11 metų, prispautinote daug daugiau pinigų, sulaužėte daug daugiau teisės aktų, nei bet kada, be, ne, nei bei kas kitas. Jūsų pažeidimus pripažino netgi Kristin Lagar per klausimą šiame parlamente. Tuo pat metu nuo 11 metų Europa augo lėčiau negu išsivyščiusi pasaulio dalis įskirius Japoniją, eurozona lėčiau negu eurozona sąjungoje. Jūsų politika kenkia taupantiesiems asmenėms ir tai žada pensijų krizę neįsivaizduojamo masto spaudos konferencijoje jūs atmetate bet kokią atsakomybę dėl prastos eurozonos padėties. Brexitas, uh, E, prekybiniai karai, globalūs iššūkiai jūsų nuomonė kalti. Ir kad to dar nebūtų per mažai, jūs dvigubą dozę išraštė eurozonai, tačiau žinote, kad QE padeda tik turtingiesiems turdėti, o visus kitus skurdina. Jūsų tevinai, nes Nikolo Makiavelė sakė, kad sėkmė priklauso ar nesėkmė priklauso nu, 50 procentų nuo jūsų gebėjimų ir 50 procentų nuo sėkmės. Taigi klausimas jums, ar tikrai nesupaprastinote visko, kad už eurozonos e, prastą situaciją visą kaltę suverčiate fortūnai, nes kenčia juk kiekvienas. Ačiū. No, no, we are not blaming fortune. Mes nekaltiname sėkmės, nepergyvenkit. Bet aš norėčiau pakalbėti apie savo pasiekėją, ponė Legard. Ponė Legard, ECB pinigų politikos nevertina kaip sutarties pažeidimą. Konvencinis ir nekonvencinės ECB pritaikytos priemonės e, buvo orientuotos visos į kainų stabil, stabilizavimą. Kaip aš jau keletą kartų net ir šiandien pasakiau, reikėjo pasinaudoti nekonvencinėmis politikos priemonėmis, kad sukurtume papildomą uh, prisitaikymą, e, prisitaikymo galimybių žinodami e, rinkos spaudimą. Taigi tos priemonės apėmė e, obligacijų pirkimą antrinėse rinkose ir tai padėjo, kaip aš ką tik parodžiau, tai padėjo pasiekti infliacijos konvergencijos su vidutinės trukmės infliacija. Tos priemonės nepažeidė mūsų mandato ribų. Ta patvirtino Europos teisingumo teismas. Dviejose sprendimuose vienas iš jų buvo dėl tiesių sieginių pinigų operacijų, o kitas neseniai priimtas sprendimas buvo dėl e, viešųjų pirkimų programų. Taip pat teismas pakartojo, kad tos priemonės yra proporcingos. Turime galvoje, kad tos priemonės ir turėjo būti pritaikytos tomis aplikimis, būtent jų reikėjo. Kalbant apie e, pinigų politikos konkrečius tikslus, tos priemonės buvo reikalingos. Šiuo požiūriu ECB politika pinigų politikos priemonės e, tinkamai panaudojo. Jos buvo tinkamiausios reikiamiems tikslams pasiekti ir tai buvo daroma proporcingų mastų, stengiantis išvengti infliacijos problemų ir e, užkirsti kelią grėsmiai kainų stabilumui. Taip pat mes kalbame apie bendrųjų obligacijų ir PSBP pirkimą. Tai yra suderinta su finansavimo E, uždraudimu numatytų sutarties 123 straipsnė. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Eugenija Jurceka. Turbūt aš. <laughs> Iš Jurzica. uh, <clears throat> I also wish you all the best. Ačiū, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės tolesnėje karjeroje. Du trumpi klausimai dėl ECB balanso. Jis išaugo dvigubai per pasarosius dešimt metų, beveik 5 trilijonai eurų arba kažkur daugiau nei 30-40 procentų nei, nei eurozonos BVP. Jūsų nuomonė, ar tokia didžiulė plėtra balanse nekelia pavojų? Antrasis klausimas, kodėlgi ECB atsisakė pateikti Europos audito rūmoms informacijos, kuri buvo reikalinga užtikrinant tinkamą Europos didžiausių bankų stebėseną. Sakyčiau, kad dėl to nukentėjo ECB patikimumas, bent tam tikrą apimtimi. Dėkui. Ačiū pirmasis klausimas. Aš pritariu jums. Banko balansas yra pasiekęs e, tokią apimtį, kad reikia stebėti visą galimą riziką, ar palūkanų normų keitimas, ar ekonominė besikeičianti situacija. Tačiau, kalbant apie palūkanų normų riziką ir rinkų riziką, mūsų balansas nėra tiesiogiai atviras rinkų poveikiams ir sviravimams, nes įvertinama ne rinkos vertė, bet uh, amortizacijos kaina. Beje, reikia pasakyti, kad yra įvairiausių priemonių mažinančių kredito, valiutų keitimo riziką ir taip toliau ir panašiai jų daugiau negu aš galiu prisiminti šią akimirką. Uh, Taigi, kalbant apie kreditų riziką ir rinkų riziką, tie čia, tiesa, čia reikia pasakyti, kai mes kalbam apie užstatą, kas irgi yra ECB balansą, yra tam tikri tinkamumo kriterijai. Ir nors užstato galimybės krizės metu buvo praplėstas, yra tam tikri tinkamumo kriterijai, kurie nustato e, aukštą užstato uh, kokybė. Taip pat yra ir haircut veiksmai šiame kontekste, kai nurašoma dalis paskolos. Mūsų rizikos valdymo departamentas ACB didelis ir dirba intensyviai, o greta to yra ir gausybė saugiklių, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Kalbant apie Europos audito rūmus, yra tarpusavio supratimo memorandumas pasirašytas, kuris leido normalizuoti santykius tarp ECB monetarinės ir sisteminės rizikos dalies bei auditorumų, taigi dalis problemų bus išspręsta. Bet esmė čia būtų štai kokia. Jeigu neklistu, jis išspręstas šiame memorandumą Anksčiau buvo keliamas klausimas, ar Europos audito rūmai gali vertinti ne tik kaip yra administruojamos mūsų lėšos, bet ar gali vertinti ir mūsų politikos efektyvumą. Ačiū. Dabar e, Eva Meidel, EPP frakcija. Ačiū. Pone pirmininkė, kad atvykote. Trys trumpi klausimai. Pirmiausia, prisijungiu prie kolegų žodžių, kad sustiprėjo ECB per krizę ir po jos. Tuo pat metu norėčiau matyti aktyvesnį ECB krizių prevencijoje, nei krizių valdyme. Jeigu būtų įgyvendinta kai kurių priemonių, kurių turime šiandien, tas būtų pavykę. Tuo pat metu palūkanų normos politika jau pasiekė savo ribas, kai kas galvoja ir kai kas mūsų žemynė abejoja ECB e, ir bendrai Centrinio banko galimybėmis daryti didelę įtaką infliacijai. Taigi šiame e, kontekste, kai artėja jūsų labai sėkminga kadencija kokių papildomų galių ECB reikėtų, kad galėtų užtikrinti sėkmingiau kainų stabilumą ir euro stabilumą ir iš kitos pusės, kokių galių jūs būtumėt pageidavę, kad ECB turėtų jūsų kadencijos metu. Kolegos, e, neuždavėms klausimo apie Brexitą, nelabai aišku, kaip es teisės aktai dėl bankų ir bankų stebėsinos bus taikyma Junktinėje karalystėje, gali atsirasti rizikos mažinimų nuostatų gyvendinime. Ar ECB ėmėsi žingsnių užtikrindama eurozonos stabilumą Brexito grėsmės akivaizdoje, kas gali nutikti po artimiausių, per artimiausias porą savaičių. Beje, gal norite tarti keletą žodžių apie gairės, kurios padėtų pinigų ir kapitalo sąjungą padaryti dar stabilesnę. Atsiprašau, breksitas ir finansinis stabilumas. Praklausiau jūsų klausimą. Toks tiesioginis e, klausimas, ar ECB yra pasirengusi breksitui be susitarimo. Ačiū. Aš tikrai pritariu Jums dėl mūsų naujausių priemonių pobūdžio. Jos labiau turėtų būti prevencinės. Mes reaguojame į vidutinio laikotarpio grėsmes, nereaguojame į tai, kas vyksta šiuo metu. Beje, pakankamai nebloga dabartinė ekonominė situacija leidžia tikėtis, kad bus infliacijos lygis pasiektas, jeigu veiksime dabar. Jūs teiravotės dėl galių, kurių būtų reikėję ECB. Jeigu mes pažvelgsime dabar į ECB galės, jos labai panašios į tas, kurias e, kiti centriniai bankai turi panašaus dydžio uh, jurisdikcijose. Tuo pat metu ECB iš esmės pakeitė savo turimą priemonių rinkinį, beje, pakeitėme ir reakciją į pavojus, aišku, griežtai laikydamėsi savo įgaliojimų ir kainų stabilumo priesako, ar politika veiksminga ar ne, aš ką tik sakiau, jog reikia žiūrėti į atsakymą kaip į nuolatinį ūkio ir e, infliacijos augimą pastarsiais metais, tačiau dėl to efektyvumo reikia teirautis kitų pasaulio bankų. Dabar yra didžiulis likvidumas visame pasaulyje, labai panaši ekspansyvi monetarinė politika vykdoma be ne visų centrinių bankų jeigu mes įsiklausysime į mūsų politikos sprendimų pobūdį ar poveikį, tai tarsi jos atrodo unikalios pasaulyje, tačiau iš tikrųjų kažką panašaus daro ir kitos pasaulio dalis. Taigi, ar ši monetarinė politika išsėmė savo naudą, pasiekė savo ribas, vis dar yra atviras Kol kas mes matome, kad šalutinis poveikis auga su politikos veiksmingumu, todėl atėjo laikas mokestiniai politikai įsikišti ir papildyti monetarinę politiką. Tas nutiko kitose jurisdikcijose ir jau čia manote skirtumo augime ir infliacijoje, o globalūs fraktoriai, kurie stabdo infliaciją ir infliacijos lūkesčius, uh, E, aktualos ne tik mums, bet ir visiems kitiems. Taip infliacijos prognozė mažėja, tai susiję su tuo, kad lygis kitur buvo aukštesnis. ECB kartu su Anglijos banku jau trejus metus glaudžiai bendradarbiauja, bandydama užkardyti visus pavojus ir rizikas. Brexitas vienas iš tų pavojų. Todėl Noriu pasakyti, kad laikino ekvivalentiškumo komisijos sprendimai yra lemtingi, taip pat imtasi priemonių, kurios, manau, bus efektyvios, taip pat nuolat dirbama su privačiu sektoriumi bei informuoti apie būsimus veiksmus. Ar privatus sektorius yra jau į savo kainodarą pilnai įtraukęs breksito riziką, sunku pasakyti. Vieni sako, kad ne, dar neįtraukta pilnai šį breksito kainą kaip sąnauda, nes prognozuojama rizika yra daug mažesnė nei reali. Ačiū. Billy Kelleher, Renew Europe, prašom. Uh, just, uh... Ačiū. Turiu porą klausimų, ponė Dragi. Visų pirma, jūs esate labai gerai žinomas Airijoje, Todėl jeigu ACB pirmininko pavardė žinoma tavo šalyje, žinoma žmonių, tai reiškia, kad ACB vykdoma ekonominė politika yra teisinga. Turiu porą klausimų apie augimo ir stabilumo paktą, apie 60 procentų BVP ir 3 procentų biudžeto deficitą. Kaip teikti paskatas vyriausybėms, imtis anticikliškų priemonių išlaidų politikoje. E, nes tai sudėtinga pagal stabilumo paktą. Tai yra, šalis turėtų leisti pinigus tik tada, kai jų turi ir tik tada, e, kai gali, kaip e, raginti vyriausybės būtent taip elgtis. Pavyzdžiui, žvelgiant į Vokietiją, kodėl Vokietija staiga pradėtų e, e leisti, kodėl jai toks, nes jai toks svarbus yra eksportas į kitas eurozonos šalis. Taigi kaip įveikti šias, kaip pasiekti šių labai nevienodų užduočių, kaip, kaip, neįmanomų, kaip sudarytas neįmanomas užduotis. E, bankininkystės sąjunga ir bendras priežiūros mechanizmas. Prieš kurį laiką buvo e, pasigirdo žinių, kad bus e, griežinamos paskolos maža, maž, mažam ir vidutiniam verslui. Neseniai Airijoje kalbėjote parlamento finansų komitete ir sakėte, kad Airijos bankai funkcionuoja kvazi monopolyje, monopoliu. Ar noriu paklausti, ar lėtėjanti ekonomika visoje Europoje apsprendžia, kad mažia, smulkiam ir vidutiniam verslui pritruks paskolų, nes e, bendras priežiūros mechanizmas numato tam tikrus apribojimus logiškai, o Airijoje bandoma e, pakeisti balansę pelno eilutę ir taikyti pelnos, žuto pelno skaičių ir daryti viską, kad nereiktų skolinti, teikti paskol, paskolų mažam rytiniam verslui. Rules, I, I said... Apie fiskalinės teisiklės, kaip jūs sakiau anksčiau, e, patirtis rodo, kad taisyklės e, pasitarnavo mažinant deficito augimą, tai reiškia, kad jos yra uh, E, išmintingos taisyklės, tačiau dabar jos neveikia ir jas peržiūrėjus būtų galima e, pateikti atsakymą jūsų užduotą klausimą. Ir aš nebejoju, kad komisija e, tai ir pa, tai, tai padarys ir ECB taip pat imsis jam pridarančių užduočių. Tačiau, kai kalbame apie išlaidų pusę, turime tu, iš karto atsargiai vertinti, apie kokio tipo išlaidas kalbame. Netgi šalis, kuriuose yra e, fiskalinės erdvės išlaidoms, turėtų leisti ten, kur užtikrintų potencialų augimą. Tai yra užtikrintų didesnį produktivumą, pavyzdžiui, investuotų technologiją, skaitmeninimą, informacijos technologiją, švietimą, kad padidintų e, užsikrintų didesnį ilgalaikį šalies potencialą. Ir taip būtų išspręstas mm, siekis e, užtikrinti, kad eksportas būtų konkurencingesnis, technologinių požiūrių pažangesnis. Ir tas pasakytina apie visas šalis. Biudžeto e, peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jis būtų palankesnis augimui, yra svarbiausia užduotis. Kitas būkštavimas E, kuris buvo išreikštas keletą kartų, susijęs su bankininkystės sąjungos kūrimu ir kūrimo užbaigimu ir kad esą tai gali reikšti, kad sumažės paskolų pasiūla mažoms ir vidutinėms įmonėms. Įrodymų apie tai neturime. Visų pirma, turime įrodymų, kad aug, kad, pas, kad, kad, kad kreditavimo sektorius yra didingas ir toliau auga, yra kreditų pasiūla ir gyventojams, ir įmonėms, tačiau viskas priklauso nuo to, apie kokią šalį kalbame. Ir didžia dalimi paskolų um, susitraukimo įmonėms, mažoms vidutinėms įmonėms tikrai nefiksuojame. Ir jeigu aš neįstisingai e, prisimenu, e, paskolų skirtumai įmonėms ir e, mažoms didelėms įmonėms ir gyvenimas pastaruoju metu sumažėjo. Tačiau jeigu bankininkystė sąjunga reikš platesnį matmenį tarp valstybinius susiliejimus, tai akivaizdu ir labai svarbu, kad platesnis matmuo, masto ekonomika, visi pozityvus dalykai net neštų negatyvų pasiekmių, tai yra, kad nebūtų užmiršti e, smulkesni klientai. Tai labai svarbu. Dar vienas sektorius, svarbus sektorius, kur taikomas Bazelio 3 reikalavimas. Bazelio 3 reikalavimuose reikalaujama e, imti kapitalo mokestį, teikiant paskolas tais atvejai, kur, kurie istoriniu požiūriu yra susijusios su desne rizika. Bet tai ne, nebūtinai apspręsta bankininkystės sąjungos kaip po tokios. Ačiū toliau, Pier Nikola Pedičinė. Grazie, grazie Presidente, grazie Presidente Draghi per essere qui a rispondere. Ačiū pirmininkė, ponia Draghi. Ačiū už tai, kad atsakote į mūsų klausimus. Jūs kalbėjote apie struktūrinės reformas, keletą kartų kalbėjote apie valstybę valstybių masto struktūrinės reformas, tačiau nekalbėjote apie e, Europos struktūrinės reformas. Sakėte, kad tai politinė klausimas, pol, užduotis politikams. Aš sutinku su tuo. Mes, bet mums politikams reikia ekspertų patarimo, kur, kur, kuriuo galėtume pasitikėti ir taip m, mm, tikslingiau sukoncentruoti e, savo politiką. Kalbame apie tai, kad šalis nepadaro namų darbų, jūs pats apie tai kalbėjote tik, veikiausiai jūs kalbėjote apie šalis, kurių valstybės įsiskolinimas didelis, pavyzdžiui, Italija. Ponas Gargano apie tai kalbėjo. Galbūt kolegos nežino, kad nuo 92 metų Italija fiksuoja perteklių. Tai yra, italai moka daug didesnius mokesčius, nei yra valstybės išlaidos - 30 milijardų eurų per metu. Uh, tačiau e, mūsų biudžetas yra neigiamas dėl didelių e, valstybės e, skolos palūkanų normų. Ir tu, mokame dvigubai didesnio dydžio palūkanų normas nei valstybės įsiskolinimo dydis. Uh, tas pats kaip už 10 tūkstančių kažką perki ir paskui moki 30 tūkstančių dydžio, dydžio e, palūkanų normą. Tai visiškai nesažininga ir tai reiškia atsižvelgti. Mes norime tokios palūkanų normos, kuri nebūtų paveikta spekulacijų ir norime, kad laisvoms, kad rinkams būtų leisti apsispręsti, ko, kokias palūkanų normas taikyti, kai jos perka e, vyriausybinius, vyriau, vyriausybinės obligacijas. Noriu paklausti, kokį vaidmenį ECB turėtų e, vaidinti įsikiždama į pirminį rinką, nustatydama palūkanų normas valstybės obligacijoms, jeigu kalba eina apie žemesnę nei infliacijos normą. Tuo atveju skola, skolos klausimas išsispręstų automatiškai. Ir tuo tikrai būtų suinteresuota Vokietija ir kitos šiaurės šalis. Pasakyti porą žodžių itališkai, paskui kalbėsiu angliškai. Sutartise nenumatyta, kad ACB galėtų taip veikti. ACB tikslas yra kainų stabilumas, o ne valstybės skolos atskirose šalise finansavimas. Tai nenumatyta ypač palūk, e, valiutų vyktų keitimo kurso susijimas su palūkanų norma. Tai nematyta nei, nei ACB mandato, mandate, nei sutartise. ACB tikslas yra kainų stabilumas, o ne valstybių e, biudžeto deficito finansavimas. Pakeičiate sutartis ir gaunate, ko norite. Ačiū. Uh, η Ήρο είναι λουόμα socdemų frakcijos vardu e, ponas Liuvo Heinaluoma. Pirmininkė. Ir aš norėčiau prisijungti prie tų narių, kurie labai pagarbiai atsiliepia apie jūsų darbą. Aš esu iš šiauriausios ES narės ir jūsų vardas visada siejamas su sėkminga pinigų politika ir eurozonos išgelbėjimu. Turiu porą klausimų susijusių su jūsų mandatu. Vienas apie infliaciją, kitas e, ekonomikos ir pinigų e, sąjunga. Infliacija. Ar gali būti, kad mes vis dar gyvename e, tai, tai tais sen, tose senose laikuose ir vis dar kovojame su infliacija. Ar kitą vartus gyvename globalizacijos laikais ir infliacijos rizikas mažesnė nei anksčiau. Bet rizika užimtumui išaugusi yra didesnė nei anksčiau. Džiaugiuosi, kad kalbėdamas apie e, e, ekonomikos pinigų sąjungos taisyklės, jūs sakėte, kad reikia pakeitimų ir kad reikia vengti procikliškos politikos. Tačiau dabartinės taisyklės yra tokios, kad reikia vengti įsiskolinimo, tačiau perteklinio likvidumo atveju taisyklių nėra. Nėra taisyklių, kaip panaudoti pinigus, pinigus tuomet. Ar nereikėtų taisyklių toms šalims, kurioms sekasi gerai? Gal reikėtų apibriežti, kaip joms reikėtų e, įnešti savo indėlį į eurozonos augimo didinimą. I think, I think... Atsakymas į jūsų klausimą, manau, yra e, centralizuot, centralizuotos fiskalinės priemonės sukūrimas. Tai priemonė, kuri reikštų stabilizuoti ekonominį ciklą visoje eurozonoje, visose šalis, e, eurozonos šalise. Kad ta fiskalinė priemonė būtų veiksminga, ji turi būti tinkamo dydžio ir ji turi e, funkcionuoti automatiškai, kad ji būtų pasitelkiama laiku. Tačiau šiam fiskaliniam pajėgumui, jo atsiradimui turi pritarti visos šalis. Būtent taip pasireiškia solidarumas, kurį demonstruotų visos šalis, tačiau jį, jį turi lydėti ir atskirų valstybių narių atsakomybė ir todėl sunku susitarti dėl to fiskalinio gebėjimo sukūrimo. Mąstant apie viską racionaliai, tai, tai vertinga, tai apsimoka, tačiau reikia kitą vertus įvers, įveikti nepasitikėjimą tarp valstybių narių dėl jo, joms tenkančius atsakomybės už biudžeto politiką. Ačiū. Okay. Uh, thank you. Ačiū. Kadangi mes labai smarkiai viršėme mums skirtą laiką, nebeliks laiko vadinamiesiems spontaniškiams pasisakymams tiems, kurie neužsirašė. Ir dabar perinsim greitai prie kitos darbo tvarkės temos. Ačiū, ponė Dragi, už pinigų dialogą. Ir dabar aš iš karto pereinu prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra viešasis klausimas. Dabar aš sveikinu Jūs kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas šioje salėje. Nariai e, tą žino, kad ASRB yra atsakinga už ES finansų sistemos e, makroprudensinę priežiūrą. Taigi dar kartą, ponė Dragi ir kolegos, taisyklės tokios pat. Šį kartą laikysimės keturių minučių taisyklės klausimams, nes laiko tikrai daugiau nebėra. Taip. Pone Dragi, ačiū ponė pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir pinigų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu kreiptis antrą kartą į šį komitetą. Šiemet yra paskutinis e, mano atvykimas e, į Europos parlamentą kaip ESRB pirmininką. Ir e, turiu pasakyti, e, kad devintą kartą Europos parlamente kalbu. Paskutinį kartą, kaip SRB pirmininkas parlamente kalbėjau, aptardamas, kas yra pasiekta makroprudencinės politikos rytyje. Ir kalbėjome apie pagrindinius iššūkius, kurie mūsų laukia. O šiandien aš norėčiau pakalbėti apie gyvenamąjį nekilnojamą turtą, kurį e SRB analizavo pagal valstybių narių reguliaros e, stebėsenos procedūrą. Kaip jau keletą kartų šiame komitete esame anksčiau kalbėję, Pokyčiai rezidencinėme nekilnojamo turto sektoriuje gali turėti rimtų padarinių e, finansiniam stabilumui ir realiai ekonomikai. E, aš noriu užtikrinti, kad jūsų komitetas žinotų, kokia yra SRP vertinim, koks yra vertinimas. Todėl uh, E, nes tai yra neatsiejama ESRB atskaitomis Europos parlamentų dalis. ESRB sukūrė stebėsenos e, riziką siejama su ES finansų stabilumu ir e, nori parengti atitinkamą politikos atsaką. Tai buvo sukurta per vadinamasias kolegų spaudimo grupės ir taip pat reikia pasakyti, kad vienas E, iš veikimo būdų būtų paskelbti įspėjimus, kad įvardytume, kur yra pažeidžiamiausios vietos ir e, nurodytume pavojingas tendencijas. E, galvodama apie gyvenamojo nekilnojamo turto sektoriaus perspektyvą, šiandien ESRB paskelbė penkis įspėjimus ir šešias rekomendacijas susijusias su vidutinės trukmės pažeidžiamiausiomis šio sektoriaus dalimis mūsų politikos sprendimus grindžianti metodika ir analizė yra įvardinta trijose papildomose ataskaitose. Įspėjimai rekomendacijos yra nukreiptos tiek krečioms valstybėms narėms ir atspindi kiekvienos valstybės narės turimų priemonių prieinamumą. E, jų įgyvendinimą ir įvairias konsteliacijas. Įvardintos pažeidžiamiausios vietos gali būti susijusios su šeimų įsiskolinimu, e, paskolų e, augimu skolinimo standartais ir nekilnojamo turto kainų kaita. Makroprudensinės priemonės, jeigu jų yra pagal teisinę sistemą ir jeigu jos yra teisingai gyvenamos, gali tas pažeidžiamas vietas sutvirtinti, pagerinti. E, kai kurių valstybių analizė e, parodė, kad administracijoms kartais sunku dirbti, nes nepakanka E, besiskolinantiems skirtų teisės priemonių. Keliose kitose valstybėse būtų naudingiau aktyviau panaudoti jau turimas priemonės. Aš norėčiau pabaigti sakydamas, kad e, po paskutinio susitikimo su jumis ESRB paskelbė metinę ataskaitą, kurioje yra apibūdinamas rizikos vertinimas ir mūsų indėlis į makroprudencinės politikos bazę nuo 18 metų balandžio 1 iki 19 metų kovo 31 dienos. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad kad SSRB dirbo techninių lygmenių ir greitai tas darbas bus aptartas bendroje valdyboje. E, po trijų dienų mes pasikeisime nuomonėmis apie maržų ir apkarpimų makroprudencinį panaudojimą ir tai yra labai svarbi mūsų strategijos dalis, tengiantis išplėsti makroprudencinės politikos e, priemonių ratą. Mes taip pat pažiūrėsime, kaip būtų galima greičiau keisis informacija e, tarp vietos ir atvykstančių stebėtojų, kad makropirasinė perspektyva apimtų visas e, sektoriaus dalis. E SRB taip pat vyksta, taip pat vertina e, kibernetinės rizikos e, padarinius. E, Bendriau mes tenksimės atkreipti dėmesį finansų sistemos besikeičiančią struktūrą, e, stresų bandymų vaidmenį. Visos temos bus aptartos per mūsų ketvirtąją konferenciją, kuri prasidės ketvirtadienį ir aš norėčiau pakviesti jūsų komiteto narius dalyvauti šioje konferencijoje Frankfurte. Ačiū uždėmesį, dabar aš lauksiu jūsų klausimų. Ačiū Georgijos Kiocos iš EPP frakcijos. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė Dragiai. Aš irgi labai noriu padėkoti už tai, kad sustiprinote eurą ir padėjote eurozonai. Ir taip pat dėkoju už pagalbą suteiktą Graikijos ekonomikai. Turiu klausimų apie Graikijos e, sisteminę riziką ir naujasias sąlygas mes e, žinome, kad per tam tikrą laiko tarpą buvo nustatytos griežtos palūkanų normos tokiams valstybėms kaip Graikija. Todėl dabar reikia pakeisti tradicinės, au, tradiciškai aukštas palūkanų normas ir sukurti tokias biudžeto. Tokius biudžetus, kuriuose palūkanos būtų mažesnės, kad paskolų aptarnavimas galėtų pigiau kainuoti ir tada mes galėtumėme e, numatyti bent jau pirminį perteklių pagaliau. Uh, Ar sutiktumėt su tokia pozicija? Kitas dalykas neveikios, - neveiksnios paskolos iš Graikijos bankų. Jų yra labai daug eurozonoje. Ar tai kelia realią grėsmę Graikijos ekonomikai? Kaip Jūs verdinate riziką, kurią Graikijos bankininkistės sistema kelia? Kitas dalykas e, - kiekybinis e, grinųjų pinigų išleidimas, palengvinimas vadinamasis. Uh, yra siejama su Graikijos obligacijų pirkimu. Ar tai vyksta teisingai? Mano nuomonė, viskas yra uždėlsta. Kaip mes galėtumėme tą tikslą greičiau pasiekti? Ačiū. Now, is... Ačiū. Pirmas klausimas dėl e, pirminio perteklius Graikijoje. Pagrindinis dalykas čia yra paminėti, uh, kad ES išlaikė geras rinkos sąlygas, e, prie kurių jūs dabar prisijungiate. Buvo ženkli, nesakyčiau, išskirtinė pažanga pasiekta Graikijoje per pasarosius metus įgyvendinant reformas. Aš pats esu iš aš, aš pats turiu pripažinti, kad Graikija e, buvo patekusi į turbūt liūdniausią padėtį, o dabar fiksuojamas augimas ir labai svarbu užtikrinti e, Graikijos susikurtą pasitikėjimą. E, labai palangios sąlygos patekimui į rinką sukurtos ir manau, kad tai yra pagrindinė ypatybė, e, kuri turėtų būti išlaikyta biudžeto politikoje. Bendrai kalbant apie biudžeto pasiektus rezultatus, galiu pasakyti, kad numatytieji tikslai yra viršijami Daugiau negu vieną kartą taip atsitiko ir bendrai galime pasakyti, kad ekonominiuose pokyčiuose yra pripažįstama, kad yra pasiekta daug pažangos. Dėl MPL blogųjų paskolų. Jų sumažinimas yra e, esminis poreikis. Tarp kitko, tai pasakytina ne tik apie Graikiją, bet ir apie daugelį kitų valstybių, kur nemokių paskolų lygis labai aukštas, NPL lygis labai aukštas. Tai yra neatsiejama nuo bankų sistemos trapumo ir tai sumažina bankininkistės sistemos, bankų sistemos skolinimo privačiam sektoriui galimybės. Todėl uh, valstybė yra suinteresuota tuo, kad būtų mažiau blogų skolų. Ir tą mes norime padaryti nepažeisdami mokėjimų kultūros, nepakengdami bendrai bankų sistemai. Uh, E, kad ji galėtų finansuoti privataus sektoriaus ekonomiką. Visa tai daro užuomina, kad reikėtų pamiršti socialinį matmenį, nes kai kurios ne blogos paskolos nuo to yra neatsiejamos. Ne, taip nėra. Tos du dalykus reikia atskirti. Viena vertus, blogasias paskolas turime stengti sureguliuoti veiksmingai ir tuo pat metu socialinius aspektus reikia sureguliuoti per biudžeto politiką ir kitas politikos rūšis. Dar trečias klausimas buvo dėl, dėl kiekybinio skatinimo. Aš nelabai supratau jūsų klausimą, tiesą sakant. Euros. Graikija yra vienintelė eurozonos valstybė, kuri nedalyvauja. Taip, supratau. Tai priklauso nuo teisės dalyvauti. Ir aš esu įsitikinęs, kad jeigu viskas eis tą linkme, kaip einama dabar, ir pažanga išliks didelė reformas įgyvendinant, tai e, e, Graikija tenkins tam tikras sąlygas ir galės gyvend, įgyvendinti kiekybinį uh, lengvinimo uh, sistemoje. Paul Tang iš socialdemokratų. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragi. Jūs paskutinį e, kartą atvykote pas mus, o pastarosiomis savaitėmis prisidarėte naujų priešų, tai kam čia save varžyti, paskutinis šansas. Pradėsiu nuo jūsų spaudos konferencijos prieš pusantros savaičių. Jūs užsiminė, kad mm, Niderlandai turė, turi 50 milijardų investiciniam fondui. Taigi yra 50 milijo, milijardų investicijoms. Reikia jas aktyvuoti. Matau, kad manęs negirdite. Pradėsiu dar kartą. Prieš pusantros savaitės spaudos konferencijoje sakėte, kad Niderlandai turi 50 milijardų investicijoms ir pasakėte, aktyvuokite. Vyriausybė to e, nepadarė, ar esate nusivylęs tokiu žingsniu? Antras klausimas, visiškai neseniai Lenkijos bankas paskelbė dokumentą, kad reikia makroprudencinės ir įsikaribončios politikos atskiriems regionams ir tai leistų daug geriau uh, atsiliepti į ekonominio ciklo poreikius, pritaikyti priemonės konkrečiams regionams, pavyzdžiui, ko reikia žemų palūkanų ir atviros lankščios monetarnės politikos e, sąlygomis. Ar tai nėra spaudimas jums, kaip galvojate, ar makro riziką mažinanti politika e, gali būti kitokia Ar galime daryti daugiau? Gal reikia daugiau teisinio privalomumo, gal kažko konkretumo. Na, pažvelkime į mažas ar net neįkiamas palūkonų normas, klesti nekilnojamo turto rinka, e, tarsi vartojimas auga, tačiau kai kurios valstybės neturi rezervo, nekeičia nekilnojamo turto politikos būkštauju, kad kai kurios klestinčios rinkos e, dėje netrukus žlugs su skaudžiomis pasiekmėmis. Ar pritartumėt mano minčiai? Dėl jūsų pirmojo klausimo. Kelias link e, to, kad mo mokestinė politika veiksmingai papildytų monetarinę, kad leistų veiksmingai stabilizuoti makro lygį yra tikrai ilgas. Aš nesu nuviltas nei vieno ar kito paskiro veiksmo. Tai labai ilgas kelias, tačiau mes turime suvokti, kad padėtis daug geresnė negu prieš tretą ar ketvirtą metų. Tai palaipsnis procesas, vis daugiau žmonių vis geriau supranta, ką reikia daryti. Todėl reikia žiūrėti į bendras tendencijas ir nepraleisti progos pabaksnuoti pirštų, jeigu reikia kažką daryti. Teskime darbus. Antras klausimas. Taigi dabar dėl tų freeriders, tie, kurie uh, tiesiog naudojasi nauda. Ar tikrai visos valstybės neišvengia makro rizikos ribojimo politikos e, priemonių. Turime suvokti, kad e, SRM buvo sukurta kaip rekomendacijas patarimus teikianti struktūra, ne teisiškai saistančius sprendimus priimanti. Tai daugiau struktūra veikianti per perspėjimus, įspėjimus. Na, pažvelkime į tai, kas buvo prieš ketverius metus. Pamatysime, kad makroprudencinės politikos įrankių Europoje beveik neegzistavo. ECB. Aišku, mes čia esame subjektyvus, tačiau mes padarėme labai teigiamą įtaką įrankių dėžutės kūrimui ir jos plėtimui, bei užtikrinama, kad į makroprudensinę politiką valstybė žiūrėtų rimtai. Labai dažnai tą makroprudencinę politiką valstybėse įgyvendinti sunku dėl politinių priežasčių, todėl kai kurios valstybės atidėlioja arba net atsisako įgyvendinti. Jeigu tai susiję su bankų sistema, ir aišku, jeigu tos valstybės yra SSM dalis, tai mes turime uh, priežiūros mechanizmų, kai ir galime panagrinėti tam tikrą koncentraciją ar kažkokius, kažkas neįgiamos tendencijas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto sektorė, tačiau jeigu nėra banko įsikeišimo, taip situacija kitokia. Ir jeigu nėra bankų dalyvavimo pirminėme nekilnojamo turto sektoriuje, kur situacija pakankamai įtempta, Tai reiškia, kad mes jokių įrankių neturime. Nacionaliniams e, institucijoms ar ECB reikia gauti įrankių, kurie leistų e, daryti įtaką nebankinio sektoriaus ar šešėliniam bankiniam sektoriui nekilnojamo turto srityje. Kol kas šių įrankių mes neturime. Ačiū kolegos, jeigu galite, trumpai kalbėkite, nes laikas baigėsi. Enginas Eroglu, prašom. Pone Dragi, ačiū, kad atvykote pas mus ir atsakote į klausimus apie sisteminę riziką. Nekilnojamo turto kaina. Aštuntaisiais metais e, 18 metais, atsiprašau, augo nekilnojamo turto kainos daug stipriau negu bendrai infliacija. Ispanija 5,4, Niderlandai 4,7, o Portugalijoje netgi 9 procentais mano gimtojoje Vokietijoje 5,2 procentai išaugo nekilnojamojo turto kaina. Todėl klausimas jums, ar neižvelgiate pavojaus nekilnojamo turto sektorioje burbulo formavimuisi? Ir antra, ar nulinių palūkanų politika neskatina įsigyti nekilnojamo turto ir jūsų nuomonė, ar ECB neprisideda prie nekilnojamo turto kainų augimų. Ir trečia, nekilnojamasis turtas infliacijos indekse atsispindi tik netiesiogiai. Ar nereiktų tą nekilnojamo turto kainų apimti šiek tiek keisti? Dėkui. Ačiū. Mes esame paskelbę rekomendacijas, aš tą minėjau savo įžanginėme pasisakyme. Taigi mes Čekijai, Vokietijai, Prancūzijai, Islandijai, Norvegijai paskelbėme perspėjimus, Belgijai, Danijai, Luksemburgui, Niderlandams ir Švedijai. Jos jau yra gavusios uh, mūsų perspėjimus 16 metais dėl rizikos, o dabar gauna rekomendacijos, kas yra griežtesnė priemonė, prašoma imtis taisomųjų veiksmų, sisteminės rizikos e, pavojų pašalinti. Taigi ECB dirba kaip privalo pagal savo vaidmenį. Ar tokias tendencijas skatina ECB palūkanų politiko? Taip, mažos ar neigiamos palūkanos skatina įsigyti turtą, kad ir nekilnojamąjį šiuo atveju, ar tai teisingas būdas, e, ar tai priežastis keisti monetarnę politiką. Tikrai ne, mūsų monetarnės politikos įgaliojimai yra užtikrinti kainų stabilumą ir čia reikia tinkamą makroprudencinę politiką vykdyti. Dar vienas dalykas, kaip mes vertiname nekilnojamo turto sektoriaus riziką. Mes žiūrime į turto vertę. Žiūrime, kaip kinta istorinė prasme turto vertė, kaip keičiasi, ar pervertintas turtas yra tik kažkuriuose regionuose ar visoje valstybėje, kiek pervertina visi šie elementai įtraukiami vertinant situaciją. Beje, kai kuriuose valstybėse trūksta pasiūlos, taip yra dėl planavimo, dėl aplinkos, teisės aktų ar kitų aplinkybių. Trečia, formuojant makroprudencinę politiką reikia žiūrėti ir į besiskolinančius. Ir tie, kurie skolina, ar yra koncentracija, kiek E, ilgai yra paskolos išduodamos, tai yra ilgalaikės ar trumpalaikės paskolos, nes trumpalaikės 3-5 metų paskolos yra e, labiau pažeidžiamos trumpalaikių veiksmų negu ilgalaikės paskolos, taigi reikia žiūrėti į besiskolinančių, į paskolas teikiančių situaciją. Beje, kai kur įsigyti nekilnojamo turto labai sudėtinga, nes jo tiesiog trūksta. Dėkui. Ačiū toliau, Molis Kotkato, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Tai mano paskutinė kalbė, ponė Dragi, užduoti Jums klausimą. Nekartą esu uždavusi panašių klausimų, turiu pripažinti, ir noriu paklausti, apie klimato kaitos poveikis finansiniam stabilumui ir politiką skirtas spręsti šiam klausimui. Manau, kad tai ypač aktuali politika šiandien, nes susitinkame šiandien, kuomet e, New York'e prasideda vadovų susitikimas e, skirtas klimato kaitai. 2016 e SRB parengė ataskaitą pavadinimu per vėlai per greitai, ten buvo kalbama apie sisteminę riziką. Kiek žinau, nuo to laiko kitos ataskaitos nebuvo. Ir manau, kad tikrai jau atėjo laikas, jau praėjo laikas ją parengti. Toje ataskaitoje buvo svarstomas e, negatyvus scenarijus ir kaip makro, kon, ką reikštų makroekonominėje platmėje e, energijos išteklių naudojimo pasikeitimas arba e, iškastinio kūro naudojimas. E, iš naujosios komisijos programos aišku, kad jie teiks prioritetą tvariam virsmui. Tai reiškia, kad mūsų ekonomika turės sparčiai persiorientuoti, tas pas pasakytina apie energijos tiekimą ir apie turto vertinimą, kai, sie, kai sus, susijęs su iškastinio kūro naudojimu. Manau, kad e, reik, reikėtų e, iš naujo įkainuoti e, turtą siejamą su, su tokiais netvariais energiniais šaltiniais. Todėl, atšelgiant į tai, kad klimato kovos su klimato kaita politika ir ypač dėl aktualija. Ar jūs ne, nesutiktumėte, kad e, rizika kyla, ky, mūsų finansiniai sistemai kylanti rizika dėl turto susijusio su e, iškasniu kuru yra ypač didelė, taip pat dėl to, kad Ar jūs manote, kad reikia paspartinti veiksmus čia, arba jų, ar jūs rekomenduotumėte bankams atlikti vertinimą nepalankiomis sąlygomis, įvertinant e, iškastinio kūro veiksnį? Kaip jūs ir sakėte, 2016-aisiais e SRB patikė ataskaitą šią temą ir aš klausiau e, ECB valdybos ar mokslinis komitetas nebūtų pasirengęs e, paskelbti kitos ataskaitos. Iš tikrųjų, klimato kaita tampa labiau matoma ir svarbesnė. Ji tampa, ji jau svarb, jis, jis jau svarbus visiems. ECB dirba su įvairiausiamis grupėmis, kurios veikia e, klimato kaitos versle ir klimato kaitos srityje. Tai viena iš sričių, kur ESRB galėtų parengti kitą ataskaitą. Klimato kaita yra ir ECB radare ir bendro priežios mechanizmo radare. Ir, pavyzdžiui, šioje srityje ECB daug veik daro. Man atrodo, mes esame tai svarstę. Pavyzdžiui, pensijų fondai, apima vieną iš su tuo siejamų kriterijų, bet noriu pateikti, pasidalinti tokių pamatinių pastebėjimų. Man atrodo, kad egzistuoja toks bendras suvokimas, kaip reiktų geriau dirbti. Tai suvokia ir ACB, ir bendras priežos mechanizmas, ir SRB. Ir manau, kad toks požiūris virs e, aktyvesniu ir labiau matomu uh, ECB, BPM ir e SRB dalyvavimu. Taip pat nebejoju ir žinau, kad mano įpėdinė tikrai bus aktyvi e, šioje srityje ir jos veiksmai šiuo požiūriu bus matomi. Francesco Donato iš tapatybės ir demokratijos frakcijos. Ačiū pirmininkė sisteminės rizikos klausimų noriu atkreipti jūsų dėmesį į Vokietijos Deutsche Bank situaciją. Visi žino, kad mm, jo finansinė padėtis yra labai sudėtinga po to, kai neįvyko susiliejimas su Commerzbank, kitų Vokietijos bankų. Daugelis apžvalgininkų mano, kad tai netgi gali e, vesti link nemokumo E, noriu užduoti iš kokį klausimą. Jeigu Deutsche Bank žlugtų, reikės e, taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis taisyklės. Bet mes žinome, kad tai atneš ekonominių ir finansinių pasiekmių visai Europos bankų sistemai. Uh, Ir <clears throat> nesunku įsivaizduoti, kad Vokietijos vyriausybė nuspręstų netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis nuostatos, bet pasirinktų gelbėjimo viešosiomis lėšomis variantą. Ar tai reiškia, kad e, institucijos, atsakingos institucijos prarastų pasitikėjimą, jeigu taip nutiktų? Antra, Deutsche Bank turi bankų Šiaurės Europoje. Ir jų balansuose yra daugybė sudėtingų iš, išvestinių priemonių ir sudėtingų e, vertybinių, pop, sudėtinių vertybinių popierių. Ar nemanote, kad priežiūroje reiktų daug dėmesio, daugiau dėmesio atskirti šiam klausimui, o ne tik tai siekiui sumažinti blog, blogų paskolų kiekį? kad ateityje būtų galima išvengti tokią situaciją, nu, kuomet toks balansas kelia, keltų didžiulę, imtų kelti didžiulę grėsmę. Atsakysiu angliškai, aš nesu pasirengęs svarstyti atskirų institucijų pas, padėties. Antra, gelbėjimo privačiomis ir viešomis e, lėšomis taisyklės e, taikytinos visiems bankams Jas patvirtino EBRD, taip pat taip, e, paga, valstybių pagalbos taisyklėse nustatyta ir taip pat bendro mm, priežiūros mechanizmo nuostatose. Jos yra vienodos visais atvejais. Antra, jūs visiškai teisi dėl e, trečiojo ligmens turto. Dideli, kai kurie dideli bankai turi jų savo portfelyje jos susilaukia tokio pat dėmesio kaip ir blogos paskalos. Visiškai teisingai. Ir ESRB gruodžio mėnesį apie tai paskelbs. Ir bendras priežiūros mechanizmas, ECB priežiūros ramstis yra sprendęs šį klausimą gana veiksmingai pastaruosius, per pastaruosius pusantrų metų. Ir procesas jau vyksta. Ačiū. John Van Overtveld, EKR frakcijos vardu. Ačiū. Pone Dragius visiškai teisus, teikdamas kad e, nekilnojamo turto sektoriaus e, tendencijos yra labai svarbios, nes, kaip matėme per pastarąjį dešimtmetį, jeigu jie ištinka krizę, tai reiškia sunkes ekonominės pasiekmes. Aš išvelgiu prieštaravimus tarp ECB palūkanų normų politikos viena vertus ir kita vertus reikalavimo e, laikytis griežtos reglamentavimo politikos dėl rinkų finansinio stabilumo. Bankų, pensijų fondai bei draudimo įmonės išgyvena tikrai sunkius laikus dėl to, kad palūkan, dėl palūkanų normų lygio ir joms, jiems tikrai sunku sudurti galą su galu. O tai, žinoma, tikrai kenkia finansiniam stabilumui. Galiausiai norėčiau išgirsti jūsų komentarus dėl pastaruoju metu pasirodžiusių komentarų dėl e, e, užstatai, užstatų garantuoto turto, dėl, dėl vertybinių popierų tokių. Ačiū. Jūs teisingai atspėjote, kad aš neižvelgiu prieštaravimo tarp griežtesnių makroprudencinių priemonių ir vykdomos palūkanų normos politikos. Kita vertus, tai e, apriepia visą politiką. Pirmoji po politika tai yra išsamesnė, jis skirta sisteminiai rizikai ir tam tikriems rinkos segmentams. Ir tos dvi politikos jis viena kitą papildo, o, o nepakeičia viena kitą ar neprieštarauja viena kitai. Būtent dėl e, makroprudensinio breksistemos e, griežtumo e, pinigų galima sauliaisti, vykdyti tokią, taip lengvai pinigų politiką ir tokią ekspansinę politiką. Todėl, toliau, pensijų fondai. Ar privačioms pensijoms kylanti rizika ir e, gaunama nauda? E, įsipareigojimų dalis yra labai svarbi ir tai aprie, aptarta svarbiausiose nuo, pagrindinėse nuostatose. Kalbame apie turtą, kurio e, graža yra didelė, tačiau tai jis siejamas ir su didesniu, pa, didesnė graža. Tačiau privačio, privatus pensijų sektorius yra svarbus ir atsižvelgiant į demografinius pokyčius tikėtina, kad e, viešųjų išlaidų kiekis skiriamas pensijoms turėtų aukti. Tai tiek apie pensijų fondą, fondus. Tačiau iš tikrųjų tiesa tai, kad negatyvių palūkanų normų, nu, politik, normų politika yra ypatingai didelis iššūkis pensijų fondams. Netokiu dideliu mastu kaip pensijų fondams, bet žinoma, uh, E, taip pat ir draudimo įmonėms. Toliau, m, užstatų garantuotas skolinimas. Tai, ką še, stebime šiandien, daugiausia valstybėse narėse, tai, kad labai susilpnintas užstato e, jis labai susiminta užstato kokybė, kur, kur, kur, kuris yra tam tikrų e, paskolų e, pagrindas. Ir daugiausia to, tokie sandoriai vyksta ne bankinėse operacijose. Tai nereiškia, kad tai mažiau pavojingi atvejai, bet tiesiog jie yra menkiau matomi. Guzmau. Ačiū toliau, Jose Guzmau, GUE frakcijos vardu. Speaking Portuguese. Um, Kalbėsiu portugalų kalba. Vienas iš rizikos faktorių išsiaiškintų yra uh, skolos ilgalaikiškumas arba viešoji skola prieš pastatant ją privačiai skolai. Ar galėtumėt pateikti ECB analizę, kaip ta problema, e, e, makroekonominio disbalanso problema pablogina Europos pinigų sąjungos e, padėtį. Kol disbalansas egzistuoja eurozonos ekonomikoje, akivaizdu, kad bus dar daugiau neramumų, kuriuos, aišku, būtų galima išspręsti per sanglaudos politiką Ji yra skirta tam, kad tos disbalansas sumažėtų. Man atrodo, kad mes patekome į akligatvį ir sakome, kad ekonomika susiskolina dėl to ir nebegali dėl to e, gyventi tokios biudžeto politikos, kuri leistų išspręsti struktūrinės problemas. Ir mano antras klausimas būtų toks. Lygiai taip pat pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ar subaklasam antrai iš šitų? Papasakokit, koks yra ryšys tarptų dviejų problemų. Ačiū. Q. Ačiū. Aš sutinku su jumis skirtumai pagilėja dėl didelio įsiskolinimo lygio, tačiau yra vienas aspektas, kuris, kuriuo, e, dėl kurio eurozona yra geresnės padėties negu kitos pasaulio dalis. Vidutiniškai eurozonoje privačios skolas yra mažesnės negu kitose pasaulio dalėse. Viešoji skola vis dar auga po finansų krizės. Bet yra maždaug dabar jau tokio lygio, kokio buvo prieš tai. Tuo tarpu privačios skolos pamažu mažėja. Taip pat norėčiau pridurti, kad skirtumai eurozonoje sumažėjo. Jau anksčiau minėjau, e, kad pridėtinės vertės e, e, skirtumai pasiekė minimalų lygį. Sanglaudos politika, aišku, turi didžiulį poveikį, bet greta jos yra reikalingos ir struktūrinės reformos. Ačiū. Uh, Hubner. Danuta Hübner iš EPP frakcijas. Labai ačiū, pirmininkė. Du klausimus turiu. Vienas iš jų susijęs su naujo pobūdžio grėsmėmis. Klimatas buvo paminėtas, bet yra ir kitų, kaip pavyzdžiui, kibernetinės grėsmės ir panašiai. Bet aš suprantu, kad ESRB klimato grėsmę per kitą AJOP testą pasvėrė. Ir aš įsivaizduoju, kad kibernetinės rizikos pavojus taip pat bus vertinamas. Ar ECB ketina analizuoti bankininkystės sektorių ir sukurti tokius streso testus, kurie pasvertų ir ESG riziką, ir klimato riziką? Toks būtų mano pirmas klausimas. O antras klausimas yra susijęs su tuo, kad kitais metais bus peržiūrėta e, mokumas 2 direktyva Solvency 2 ir Europos komisija prašė, kad EIOPA padėtų sukurti tam tikrą e, temų sąrašą siekiant pagerinti mokumo 2 bazę. ECB prieš metus, jeigu neklystų, parengė ataskaitą apie makroprudencinę priežiūrą ir pasiūlė keletą intervencinių e, galio, įgaliojimų, kurie apsiriboja, e, neapsiriboja tarptautinė bazė, neapsiriboja nacionalinė bazė. E, ar jūs manote, kad egzikuoja grėsmė, jog Europos draudimas susidurs su konkurenciniais uh, E, trūkumais lyginant su kitų pasaulio dalių e, draudėjais. Ir kitas dalykas, ar mes e, nenustatome griežtesnių reikalavimų negu pasauliniai reikalavimai, pasauliniai standartai. Kas jums netrodo, kad yra padaryta dalykų, kurių nereikėjo daryti? Pirmas klausimas. Dėl finansų stabilumo ir rizikos susijusios su kibernetiniu saugumu Tai yra ESRB atliktas darbas. Prieš maždaug metus buvo sukurta Europos sisteminė kibernetinė grupė. Ji e, surinko visų e SRB narių analizės ir įvertino e, gebėjimus, taip pat sukūrė scenarijų, parengė analizę orientuotai naujus scenarijus, galvojant, kaip kibernetinis šokas sukurtų sisteminę krizę. Mes ketiname išvadas paskelbti ataskaitoje, kuri šių metų pabaigoje turėtų būti išviešta, greičiausiai dar prieš metų galą. Akivaizdu, kad e, tam, kad kibernetinis išpolis taptų sisteminis, turi būti sugriauta finansų sistemos pasitik... sugriautos pasitikėjimas, nesukuriant operacinių uh, kliuvinių ar kliūčių kad, kad veikla nesustotų. Suprantame, kad pokyčiai turi vykti abiejose balanso pusėje, turto pusėje investicijos greičiausiai nukenties e, dėl uh, pereinamojo laiko tarpio grėsmės, pavyzdžiui, anglies e, gamintojai, jų veiklos pokyčiai sukels tam tikrą riziką. Lygiai taip pat mokėjimai turi patidėti atitinkamai. Taigi reguliuotojai turi atsižvelgti visus tos aspektus, ypač EJOPA. Toliau, draudimo dar didesnis rizikas arba rizikos perklimas į finansų rinką leidžia sustiprinti šios sektoriaus gebėjimus. Dėl mokumas 2. Jūs klausėte, ar mokumas 2 nesukurs e, konkurencinių problemų mūsų draudimo įmonėms pasaulinėje arenoje. Nežinau, ar taip iš tiesų vyksta. Jūs žinote, kad yra palaikomas labai e, aktyvus dialogas su draudimo bendrovėmis ir reguliuotojais. Jau dar 15 metų tai trunka. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas. Alfred Sand iš socialdemokratų. Ačiū pirmininkė atsižvelgiant į tą faktą, kad bankininkistės sąjunga dar neužbaigta, sisteminės rizikos valdyba atliko labai gerą darbą ir už tai ją reikia pagirti. Bet aš norėčiau, pateikti, kad jūs pateiktumėt paaiškinimų dėl valdybos veiklos, galvojant apie mažų ir vidutinio dydžio bankų padėtį, ypač mažesnėse valstybėse narėse. Tie bankai užpildo verslo nišas, kurios susiformavo per kartais dešimtmečius e, veikiant stambioms e, pasauliniams bendrovėms ir e, vyriausybės agentūroms. Tos nišos yra per mažos mažos, kad pritrauktų didelius bankus per sienas. Nebent kartais yra sudaromos kokios labai didelės e, operacijos e, pavieniais atvejais. Kartais atrodo, kad tie mažesni bankai kartais yra vardinami kaip sisteminiai bankai ir jiems yra taikomos naujos e, reguliavimo priemonės išskirtinėmis aplinkybėmis. Kartais tos prudensinės taisyklės ne visuomet yra būtinos. Uh, tačiau yra sukūriami papildomi kaštai mažesniems bankams ir e, padidėja jų rizikingumas. Tai daro žalą mažoms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams. E, bankų parama sumažėjo nes bankai nebenori priimti naujų projektų pasiūlymų. Daug kartų mažos ir vidutinės įmonės ieško kitokių finansavimo galimybių. Ar ką nors galėtų padaryti sisteminės rizikos valdyba, kad išspręstų tą didelę mažesnių bankų problemą, kuri tais atvejais, kai bankai yra e, traktuojami e, vienodai kaip ir dideli bankai. Jūsų klausimas palėtė patį svarbiausią aspektą. Pažiūrėkime į bankininkistės sistemą visoje eurozonoje ir Europos Sąjungoje. Negalėtumėm nesutikti, kad yra per daug bankų ir yra perteklinių gebėjimų. Ir stambių ir mažų bankų valdymo institucijos turi skirtingų struktūrinių e, problemų, skirtingų pažeidžiamų vietų ir negalima rasti vieno e, visiems tinkamo recepto. Tuo pat metu tos pačios taisyklės yra taikomos ir mažiems, ir dideliems bankams. Ir buvo jau, man atrodo, toks pat klausimas man pateiktas šiandien. Ar tai nepadarys žalos mažų bankų skolinimo galimybėms? Betgi kalbame apie dviejų dalykų kombinaciją. Kai kurie mažesni bankai, kaip ir dideli bankai, turi struktūrinių trūkumų, tačiau tuo pat metu jiems yra taikomos vienodos taisyklės. Taigi viena vertus mes norėtumėm, kad būtų užtikrinta daugiau taisyklių, proporcingumo taisyklėse, e, nepamirštant, kad kai kurios taisyklės e, reiškia, kad mažesni bankai turės e, tenkinti daug biurokratinių reikalavimų, kas jiems gali būti labai sudėtinga. Tiesą sakant, kitose jurisdikcijose to proporcingumo yra daugiau ir kai kurių smulkių priemonių yra imtasi, kad ta problema būtų išspręsta, galbūt galėtume padaryti daugiau, bet dabartinėme reglamente nėra numatyta atskirti stambius ir, didel, ir mažus bankus. Tuo pat metu, dėja, kai kurių struktūrinių trūkumų e, iškyla ir e, mažesniuose bankuose ir tų bankų valdymas turi būti sureguliuotas. Viskas turi būti vykdoma paraleliai. Dragi. Ačiū, ponė Dragi, ačiū. Okay. I would like to continue. Kolegos, teskime darbą. Oh. I like this. Okay. <laughs> No, I'm not throwing. Okay. I was wondering what this was for. Aš e, ką tik sužinojau, kam šis plaktukas pirmininko yra naudojamas. Kolegos mūsų laukia porą balsavimų dar. Tačiau kol nariai susijęs, keletas pirmininko pareiš, pranešimu. Koordinatorių posėdžio vykusio Liepos 18 ir 22 dienomis e, trumpa santrauka. Mes e, pirmasis, pirmajam punktą apsvarstėme parlamentinės veiklos atnauinimo dėl kod dokumentų aktų per pirmąjį svarstymą tvirtinamų buvo nuspręsta, jeigu pranešėjas ir šešiliniais pranešėjas buvo perinkti, o jeigu ne, tai iš tų pačių frakcijų juos pakeis naujai išrinkti nariai. Buvo sutarta dėl bendrojo požiūrio, dėl COD ir kitų dokumentų, dėl kurių parlamentas dar nepatvirtino pozicijos pirmajame svarstyme dokumentų svarstymas bus pratestas, ten, kur buvo sustabdytas. Je, jeigu pranešės ar šešėliniai pranešėjai buvo perinkti, jie tęs darbą, o kitu atveju neperinktus narius pakeis iš tų pačių frakcijų paskirti nauji nariai. Aš įskirčiau atskirus sprendimus NPL direktyvą, koordinatoriai patvirtino buvusi e, anksčiau primta koordinatorių sprendimą, kad reikia suskaldyti dokumentą ir naujas terminas pakeitimams bus nustatytas. Edis. Naujas pakeitimų teikimo terminas turės būti nustatytas. Po to e, dokumentas makroekonomiko disbalanso procedūros statistiniai duomenės. Šis dokumentas nebuvo svarstomas jau ilgą laiką ir buvo nuspręsta, kad čia dėlsti nebegalima, ESF ir ESP Laukiame naujo komisijos pasiūlymo ir biudžeto komiteto pozicijos, todėl galima paskelbti naujus pakeitimo teikimo terminus dėl e, fiskalinio susitarimo. Sprendimas bus aptartas per kitą koordinatorių posėdį. Kiti dokumentai kon paprašys e, COP e, nus spręsti dėl galimybės dirbti dėl kitų anksčiau neįvardintų dokumentų. Dabar paskirimai. Nuotolinių pardavimų direktyva, Renew frakcija, reikalavimai mokėjimų paslaugų teikėjams EPP, priemonės administraciniam bendradarbiavimui kovoja su PVM sukčiavimus stiprinti EPP. Pasiūlymas dėl tarybos direktyvos, kurio keičiama direktyva 2006-112 EC dėl bendrosios PVM e, sistemos ir direktyvos 2818 EC dėl bendrosios tyrimą dėl akcizo atitenka socialdemokratų frakcija, Europos semestras ekonominės politikos koordinavimo, e, eurozonos ekonominė politika, EPP, patvirtinta vėl, ECB e metinė ataskaita, SND, konkurencingumo politika metinė ataskaita Rinių, bankų sąjunga metinė ataskaita SND, bendrasis biudžetas 20 metai, visos, visi skirsniai EPP Europos investicinių banko finansiniai veiksmai ir metinė ataskaita žalieji. Mūsų kaldė, kalendorius, ekon kalendorius iki metų pabaigos patvirtintas dar kartą ir susitarta dėl negalutinio 20 metų susitikimų kal, kalendorius. Taip pat koordinatoriai sutarė dėl koordinatorių posėdžių grafiko iki metų pabaigos. Dabar misijos į TVF metinį sustikimą. Buvo susitarta dėl delegacijos sudėties EPP 2 narės, ND 2, vienas Renių, vienas Žalėjai, vienas ID frakcija. Paskutinis pirmininko pranešimas buvo sutarta Ekon surenkti klausimas rugsėjo 5 su komisarė Jurova ir EB pirmininkų kampą dėl AMLD įgyvendinimo, kas beje jau įvyko. Taip pat buvo pakviesti, kaip, kaip spėjau, ir Libė nariai, kaip čia siūloma. Taip pat buvo sutarta, kad e, ekon susitikimas su EIB pirmininku būtų surinktas iki metų pabaigos tiek pareiškimų iš pirmininko, dabar mūsų du balsavimai, Pradėkime nuo bandomojo balsavimo. Taigi prašome balsuoti, bandomasis balsavimas. kolega Kirčios pamiršo savo balsavimo kortelę, tai mes priskaičiuosime jo balso, balsą prie galtinio rezultato. Baigiame bandomąjį balsavimą. Pirmasis balsavimas. Dėl EP ir tarybos reglamento pasiūlymo Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Už 33 prieš 12 balsų. 34 už, 12 prieš. Pasiūlymas patvirtintas. Dabar antrasis balsavimas dėl pasiūlymo dėl EP ir tarybos reglamento keičiančio direktyvą 14 e, iš 16 metų dėl finansinių priemonių rinkos. Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 34 plus 1, iš viso 35 už, 12 balsų prieš, niekas nesuslaikė, patvirtintas pasiūlymas. Baigiame šiandienos posėdį, darbus tęsime rytoj 14.30. Iki pasimatymo.